Colleagues, colleagues, please, uh, is, is it working? I ask you to take seat, please. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti. Listen. Sorry? Colleagues. Yes, yes. yes. Let's start our meeting. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų posėdį. visiems linkiu pačių gražiausių dalykų naujaisiais metais. Tačiau, kaip žinia, šiandien yra labai liūdna diena. Liūdna diena Paryžiui, Prancūzijai, Europai. Liūdna diena laisvės ir žodžio laisvės vertybėms. Būtent dėl to padarysime pertrauką posėdyje 10.38 ir dalyvausime ceremonijoje, kurią organizuoja Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas. Jį vyks Agoroje, Simona Veil Agoroje. Susirinksime tylos minutei ten ir paminėsime žuvusiuosius. 10.35. Paskui iš karto po ceremonijos grįšime čia. 10.38 posėdį sustabdysime, keliausime link eskalatorių, nusileisime prie Luksemburgo išties išėjimo, susitiksime su kitais Europos parlamento nariais, pirmininku Šulcu. E, paminėjimas bus trumpas ir paskui iš karto grįšime į posėdį tęsti darbo. Norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarauja darbo tvarkės patvirtinimui. Ne? Niekas neprieštarauja. Turiu keletą kitų trumpų pranešimų. Pirmiausia, noriu priminti Europos parlamento nariams, kad neįlynis komiteto posėdis vyks kitą pirmadienį Strasbūrė 7 val. vakare. E, į darbo tvarkės projektą eina ekonominis dialogas ir keitimasis nuomonėmis su Karlo Paduo, bus kalbama apie Italijos pirmininkavimo pabaigą, jo rezultatus ir taip pat vyks diskusija dėl ekonominės valdysenos. Also good news uh, on trilogues. Uh, uh we concluded uh, positively three uh, trilogues. Uh, uh first, the trilogue on multilateral interchange fees, the so-called MIF regulation. An agreement was MIF reglamentas. Tekstas turėtų būti perdotas koreperui artimiausiamis dienomis, kad e, būtų įmanoma sausio 28 dieną ekone aptart paskui Norėčiau padėkoti visiems, ypač pranešėjai Zalba. Dėl darbo tarkos norėtų pasisakyti, prašom. Norėčiau pasisakyti dėl darbo tvarkos Strasbūro sesijos metu. Komet susirenka mūsų komitetas per Strasbūro sesiją, tai turime nepamiršti, kad turime dalyvauti visų pirma plenarinėme posėdėje jog e, mes ten pasisakome, o per kitą Strasbūro sesiją bus rengiamas labai svarbus ekon komiteto posėdis per Strasbūro sesiją. Ir kaip jūs žinote, mes tiksliai nežinome iš anksto, kada turėsime pasisakyti tie, kurie pasisako per plenarinį posėdį. Ir e, tuomet labai sunku bus mums suderinti savo dalyvavimą kon posėdėje ir, ir plenarinėme posėdėje. Todėl aš e, E, norėčiau pasiūlyti, kad jau nuo vasario e, plenarinės sesijos mes neberenktume komiteto posėdžių Strasbūrė. Ir mes e, turėsime ir labai svarbu pokalbį su pirminink, pirmininkavusia Italija, su pirmininkavusiais Italijos atstovais, pirmininkas Dragi dalyvaus taip pat. Tai yra svarbus dalykai, todėl aš norėčiau, kad uh, mes keistume savo darbo tvarkaraštį. Pirmininkas, puiku, pasižymėjome jūsų poziciją. Koordinatoriai nusprendė surenkti tą posėdį. Šiaip iš principo mes tengiamės išvengti tokio pobūdžio persikirtimų. Tas posėdis bus pirmadienį 19 val. plenarinio darbo tvarkė paprastai nebūna su ekon kompetencija susijusių klausimų, bet aš suprantu, kad jūs e, nepatenkintas e, tok, tok, tokiu persikirtimu. Kaip jūs žinote, mūsų darbo tvarkė labai intensyviai būna kartais ir kartais negalime išvengti tokių dalykų. Ir e, tai, tai taip pat kartais pasitaikydavo ir praeitoje parlamento kadencijoje. Bet bet kuriuo atveju tai buvo koordinatorių sprendimas. Ponas Langen. Tačiau nenorėčiau, kad diskusija prasidėtų šito klausimo. Dem Kollegen recht geben, wir haben in der letzten Legislaturperiode praktisch jede Sitzung äh, darüber gestritten, wie oft wir in Straßburg tagen müssen. Äh, das hat ja Problema visą laiką iškyla šio pobūdžio praktinė, kiekviena Strasbūro sesija. Tad aš manyčiau, kad nereikėtų laikytis tos schemos, reikėtų pasinaudoti turimų laikų čia. Tad tas dvigubas darbas Strasbūrė yra klaidingas ir man atrodo reikėtų vengti tokios situacijos. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Keliaukim prie kito klausimo. Apie dėl pirmojo trilogo sveikinu kolegas. Mes baigėme trilogą dėl pinigų plovimo direktyvos 55 taisyklė Libio komitete buvo aptarta. E, sutarimas buvo pasiektas Strasbūre gruodžio 16 dieną, tai yra labai svarbi direktyva Europos parlamentas e, sugebėjo reikšmingai pakeisti tekstą ir įtraukti daug svarbių jam punktų sveikinu pranešėją Karinš ir Ekon komiteto šešėlinius pranešėjus. Jeigu taryba patvirtins, kad tekstas bus kad prasidės teksto pirmas svarstymas, tai tuomet plenarinėme posėdėje bus balsuojama 15 metų balandį ar gal kovą. E, nes dabar vyksta iki penktadienio tokia tyli procedūra taryboje. E, sausio 27 dieną Ekon ir Lybė komitetai turės e, vėl pareikšti savo nuomonę ir Tikimės, kad kova ar balandį dėl to bus balsuojama plenarnėme posėdėje. Ir galiausiai e, Europos parlamento dėrybų komanda pasiekė sutarimą dėl Europos statistikos klausimo. Tai irgi yra labai svarbus klausimas, e, kuris striko keletą metų, dabar pavyko sustarti dėl jo, sveikiname pranešėją poną Baje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 Yes, yes. So, uh, yes. Thank you. Uh, I was going to ask. Norėjau pirmiausia paklausti tre, dėl trečio vicepirmininko. Ar koordinatoriai turi kokiu nors siūlymu? Ar tie gali pasiūlyti kandidatūrą? Yes. One pol, from one political group. Kiekvienas, e, po vieną asmenį iš kiekvienos frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR er vardu Sander Lunds norėčiau pas, pasiūlyti kaip kandidatą į šias pareigas. Pirmininkas, ačiū. Žinau, kad kolega yra ekon komiteto narys. Jis tinkamai yra užpildęs finansinių interesų deklaraciją. Jis sutinka būti kandidatu ir manau, kad plojimais galime patvirtinti šią kandidatūrą. I invite you Mr. Luns, congratulations. Pane Luns, kviečiu Jūs ateiti prie, prie pirmininko stalo. Leiskime kolegai įsikurti, o paskui rinkimų procedūrą tęsime. now we can proceed uh, to the election of. Na, o dabar pereikime prie ketvirtojo vicepirmininko rinkimo. Prašom, kolega Baltas. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vartų norėčiau pasiūlyti kolego Pablo Salva. Jis yra pirmasis vicepirmininkas Ir manau, kad dab, jis yra buvęs pirmojų vicepirmininkų, dabar bus puikus ketvirtasis vicepirmininkas, jeigu bus patvirtintas. Ačiū. Pirmininkas, na, taip, žinau, kad tai yra irgi mūsų komiteto narys, užpildęs finansinių interesų deklaraciją. Jis taip pat regis priima mm, šią galimybę tapti kandidatu, nori jo būti, patvirtinkim plojimais šią kandidatūrą. Sveikiname, kolega. Now, I hope uh, Vice Chair will wait some months or year be before becoming minister. Manau, kad mano vicepirmininkai palauks tokius metus ar dviejus, kol taps komisarais ar ministrais ir kad komitetas galės veikti stabiliai. Thank you very much. Ačiū gerbiami kolegos. O dabar turime visus reikalingus komiteto narius ir pereikime prie ketvirtojo klausimo. Pakartotinis konsultavimasis su komitetu dėl Europos statistikos. Ir Tai dėl 73 taisyklės nu, norėjau pasiklausti komiteto nuomonės dėl 223 taisyklės pakeitimo e, susijusios su Europos statistika e, 2009 metų. Sutarimas, kaip jau sakiau, su taryba yra pasiektas šiuo klausimu. Tekstas papildo e, reglamentą šešių teisės aktų Ten numatyta geresnė demokratinė kontrolė susijusi su statistikos duomenų rengimu. Europos parlamentui pavyko tos pasiekti, suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis paaiškintų, kaip pavyko išsaugoti Europos parlamento pozicijas. Ir e, buvo taip pat išlaikyti du ramšiai susijęs su statistikos duomenų rengimu ir priklausomybė nuo centrinio banko, nepriklausomybė Europos centrinio banko dar kartą įtvirtinta, numatytas patikros nacionaliniuose statistikos institutuose ir e, dabar pakartotinio konsultavimosi e, dėliai suteiksiu žodį pranešėjai kolegai Baje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, tai yra E, svarbus dokumentas, jisai jau porą metų yra ant mūsų stalo ir e, apibendrinant reikia pasakyti, jog čia svarbu patobulinti statistikos sektoriaus dalykus Europos Sąjungoje. Mes e, rinkdami statistinius duomenis valstybėse narėse turime užtikrinti, kad būtų laikomasi tų pačių taisyklių keičiantis tą informaciją ir kad būtų remiamasi vienodų pagrindų. Dėkoju. Dėkoju. Antras svarstymas vyks. Koreperas susitarė dėl šio teksto trialoge. Ir dabar norėčiau jūsų paprašyti balsuoti pakeliant ranką, kas už. Kas už tą uh, susitarimą, kuris buvo pasiektas trilogija, kas prieš, kas susilaiko, trys susilaikė, puiku. Sveikiname pranešėją. Tad aš tarybai nusiųsiu tokį atsakymą, kokį jums minėjau. Dabar penktas, šeštas, septintas darbo tvarkės klausimai. Mes juos nagrinėsime kartu. Ponas Langen. Mūsų kolega Markus Ferber šiandien negali dalyvauti, todėl jisai manęs paprašė pristatyti šitos tris e, pranešimus, atsižvelgiant į tai, jog pernai aš buvau pranešėjas tais klausimais. Kaip jūs norėtumėte, kad mes e, viską atliktume? Aš tuomet pasisakau iš karto dabar? Taip. Dėkuoju. Mes e, čia turime tris nuomonių projektus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tai yra e, institucijos kompetentingos biudžeto klausimų nuomonė. Ir e, čia yra remiamasi audito rūmų išvadomis šiam laikotarpiui ir taip pat e, trimis buvusiamis nuomonėmis. Visi, visos trys nuomonės pakankamai panašios ir kolega Ferber mano, kad mes e, apskritai turėtume patvirtinti biudžeto įvykdymą. Jisai taip pat pabrėžia parlamento vaidmenį visų šitų institucijų kurios čia minimos e, darbo kontekste. 13 metais audito rūmai buvo paminėję kai kurias silpnasias e, pusės ir buvo pasiūlytos rekomendacijos, kaip jas pašalinti. Taip pat buvo e, norima, jog būtų sustiprinta vartotojo apsauga. Buvo konstatuota taip pat pranešėjo, jog čia paminėtos institucijos dėjo pastangas gerindamas padėtį. Kadangi čia kalba sukasi apie kompetenciją, kuri persikerta su europinė kompetencija ir valstybė narių e, kompetencija. E, ir tai yra čia minimų institucijų specifika. Čia kalba sukasi ir apie tai, jog reikėtų daugiau lėšų suteikti šioms institucijoms, kad jos tinkamai galėtų atlikti savo darbą Europos vertybinių popierių rinkų institucija, bankų priežiūra, centrinio banko, galbūt parlamento pastangų dėka bus įmanoma užtikrinti, kad tokių kolizinių situacijų būtų mažiau negu iki šiol. Pasverber pasiūlė du pakeitimus ir tie pakeitimai yra susijęs su mano anksčiau minėtais e, aspektais. Tai yra, jisai siūlo, kad dalis tų lėšų, kuriamis yra disponuojama, būtų panaudota, panaudotos tiems aspektams, kurie netiesiogiai susiję su e, teisė, kura kadangi anksčiau buvo iškilę sunkumų, buvo dėtos pastangos tuos sunkumus pašalinti. Europos vertybinių popierių ir rinkų, rinkų institucijos klausimų. Ponas Ferber pateikė trumpą nuomonę, ta nuomonė apskritai yra teigiama dėl šios institucijos biudžeto įvykdymą. Ir čia taip pat yra remiamasi iš principo audito rūmų išvadomis. Tačiau Markus Ferber pabrėžia, jog turėtų būti skiriamos, skiriami tam tikri ištekliai, tam tikros lėšos tai veiklai, kuri susijusi su teisėkuros darbu. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija. Čia 13 metais nuomonė dėl biudžeto vykdymo buvo teigiama nepaisant to, jog buvo iškilę sunkumų dėl paslaugų sutarčių ir nuomos sutarčių, tačiau apskritai viskas vyksta teigiamą linkme. O kalbant apie dabartinę teisėkuros veiklą, tai yra pabrėžiama, jog finansavimas turi būti atitinkamas. Kolega Ferber taip pat pabrėžia būtinybę. būtinybę gerinti padėtį tose sektoriuose, kurie yra susiję su teisėkuros e, veikla. Tarp visų trijų institucijų vyksta konstruktyvus dialogas ir tai labai teigiamas procesas visų šių trijų institucijų atveju ir taip pat da išvengti vienos super institucijos įkūrimo, kuri, kuri, kuri pakeistų jas. Šalia Centrinė banko. Dabar žodis e, šešėlėm pranešėjai ponui Ludvigsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau pradėti nuo padėkos pranešėjui už puikų atliktą darbą. Jis parengė tris nuomonės projektus, trijų nuomonių projektus tiksliau. Ir tai yra viso darbo labai svarbi dalis. Ir e, visą tai padės surasti tinkamą kompromisą. Auditorumai be abejo e, parengė savo nuomonę apie tris priežiūros institucijas. Ir e, auditorumai patvirtino, kad sąskaitos institucijose tvarkomos tvarkingai ir pagal visus teisės reikalavimus. E, dėl kai kurių smulkių pažeidimų auditorumai pareiškia savo nuomonę, tačiau galutinė e, nuomonė yra tokia, kad mes turime patvirtinti biudžeto vykdymą. Kad dėl vienos kitos detalės, norėčiau pasakyti, kad e, svarbiausia yra trys dalykai. Pirmiausia, svarbu, kad yra štai kas Nuo 2011 metų priežiūros institucijos negavo pakankamai finansinių išteklių. Matėme, kad tai yra labai rimta problema. Apie tai kalbėjo auditorumai savo ataskaitoje dėl EIOPOS. E, matome, kad tų institucijų užduotis augo, tad turėtų aukti ir jų resursai. Racionalizacija be abejo yra labai svarbus dalykas, tačiau uh, neišeina problemos išteklių spręsti tik šiuo keliu. E, be abejo, čia kitas dalykas. E, dirba, tos institucijos dirba su vartotojų reikalais. Tad akivaizdu, kad tos priežiūros institucijos galėtų nuveikti dar daugiau. Ir mano trečias klausimas būtų toks. Reikėtų labiau E, niuansų, su daugiau niuansų vertinti auditorumų pastabas. Aš nesu įsitikinęs, kad e, pastabose kalbama apie tai, apie ką turėtų būti kalbama. Ir manyčiau, kad e, jeigu patvirtinsime biudžeto įvykdymą, taip jokių problemų dėl to nekils, nes viskas ir pakankamai konstruktyvų. Ačiū, pirmininkas, dėkoju, atsirvardu kolega Luka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti kolegai už atliktą darbą. Nuomonių projektus aptarsiu visus tris, nes visose trijose minima ta pati tendencija. ECR frakcijai svarbu buvo štai, ką, štai kas pastabos, kurios buvo suformuluotos e, dėl nepakankamo personalo skaičiaus, dėl trūkstamų išteklių ir išteklių apskritai. Tos pastabos yra išdėstytos e, tekste, tačiau mano supratimu, tos pastabos yra nepakankamai tvirtai suformuluotos, kad būtų atsižvelgta į subsidiarumo principą. Manau, kad šioje pranešimo dalyje, nuomonės dalyje reikėtų aiškiau pabrėžti, jog šios institucijos turėtų turėti įgaliojimus naudotis esamais resursais e, valstybėse narėse pagal atitinkamas rytis. tų institucijų įgaliojimai e, auga ir tos institucijos turi turėti galimybę tinkamai atlikti savo darbą. E, veikla dažnai yra tarp valstybinė. Ir esant tokiam kontekstui, e, prašymas skirti papildomus išteklius, aišku, dabar yra vertinamas šiek tiek skeptiškai. Reikėtų ko gero labiau rūpintis tuo, kaip derinti veiklą su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad tos naujos priežiūros europinės institucijos galėtų efektyviai nacionalinėmis institucijomis pasinaudoti. Na ir mišrus finansavimas, kuris buvo minėtas. Jis vertinamas kaip nepalankus dalykas, siūlymą, nu, siūloma numatyti specialią biudžeto eilutę, kad būtų galima patenkinti minėtų priežiūros institucijų finansavimo poreikius. Ir čia aš irgi šį požiūrį vertinu pakankamai rezervuotai. Nežinau, ar reikia tos atskiros nepriklausomos biudžeto eilutės. Manau, kad mintis numatyti tam tikrus mokesčius kurios turėtų mokėti e, rinkos dalyviai tam, kad finansuotų šių priežiūros institucijų funkcionavimą, yra tas dalykas, kuris būtų labiau tinkamas. Šį aspektą reikėtų pabrėžti labiau mano supratimu. Na ir visuose e, nuomonės projektuose buvo paminėtas e, visiškai teisingai vienas dalykas, kurį iškėlė kolega Langin kai dėl Europos centrinio banko jis turėtų stengtis vengti priežiūros e, dubliavimo ir tos institucijos turėtų vengti dubliuoti tą priežiūros veiklą, kurią vykdo Europos centrinis bankas. Visą tai tam, kad nesusidarytų tokia neproduktyvi situaciją, kai tą patį darbą daro kelios institucijos. Tai būtų tikrai labai neproduktyvu. Ačiū ponui Lūkė. Alde frakcijos vardu. Kolega Torvalds, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai už atliktą darbą ir manau, kad ponas Langen perduos kolegai pranešėjui mano padėko žodžius. Europos parlamentas remia Europos priežiūros institucijų sukūrimą E, jos puikiai veikia tiek, finan, tiek finansų rinkų priežiūros institucija, tiek kitos dvi institucijos. 2015 metų biudžetas yra paskelbtas, pasižiūrėjau ir nerandu šioms institucijoms skirtos biudžeto eilutės. E, trilogo metu mums nepavyko numatyti biudžeto eilutės e, šioms institucijoms tačiau buvo pagerinta situacija lyginant su pratiniu biudžeto siūlymu. Tai reiškia, kad Europos parlamento darbas, komiteto darbas e, buvo labai reikšmingas ir pasiekimas yra geras. Išteklių prašymas reiškia, kad juos reikės kažkur surasti, kad institucijos galėtų tinkamai dirbti. Apie tai pranešėjas kalba savo dokumente. Ir e, dabartinis finansavimas buvo aptartas anksčiau, buvo kalbama apie tai. Aš kaip ir pranešėjas norėčiau, kad būtų numatyta tokia sistema, kurią finansuotų rinkos dalyviai. Ir kad, būtų, ir kad būtų išvengta tokios situacijos, kad reikėtų biudžete numatyti specialią eilutę toms institucijoms finansuoti. Dėkui. Thank, thank you. Pirmininkas, ačiū. Guo frakcijos vardu Matkati. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas iš tikrųjų labai techninis. Nebūtina kartuoti to, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Jūs žinote be abejo, kad sunkumų kilo dėl demokratijos deficito susijusio su šiomis priežiūros institucijomis ir dėl procedūrų. E, pranešėjas paminėjo šios dalykus ir ypač paminėjo dalykus susijusius su finansavimo trūkumu šioms institucijoms. Užduotis jų auga ir e, kadangi užduotis auga, tai finansavimas turėtų taip pat atitinkamai aukti. Pritariu pranešėjo nuomonėje. Europos komisija turėtų peržiūrėti finansavimo tvarką šioms institucijoms ir ko gero reikėtų numatyti specialią biudžeto eilutę joms finansuoti. Thank you. Now. Dėkuoju. Dabar žalių frakcijos vardu. Viskas uh, ketin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma noriu Aš kalbu kolegos vardu, jisai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. E, apskritai jisai pritarė pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams, ypač socialdemokratų šešėliniam pranešėjui. Dėkoju e FDD frakcijos vardu. Ponas Wolf. Ponas Wolf. Taip, mano pavardė iš tikrųjų reiškia vilką, tačiau šiandien nepilnatis. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Tačiau kalbant e, apie tai, e, kas yra pamiršta šiame kontekste, tai pamiršti yra mokesčių mokėtojai. Ir dėl to labai gaila. Visų pirma, sakoma, jog toms agentūroms reikia daugiau personalo ir finansavimo, kad jos galėtų e, daugiau darbų atlikti. Mes galėtume padėti toms institucijoms, tačiau turime nepamiršti, jog yra biudžetinių suvaržymų, biudžetinių apribojimų ir atlyginimai negali būti keičiami. Toliau šešta dalis, pavyzdžiui, jeigu yra prašoma atskiros eilutės biudžete, tai iš principo tai tas pats, kas, kas pasirašyti čekį neužpildžius jo. Tai kelia tam tikrą nerimą. Nepamirškime, kad šios biudžeto eilutės priklauso nuo mokesčių mokėjimo. Aš manau, kad mes turėtume neprarasti tikrinimo galimybių, jog mes turime tikrinti tos dalykus ir įsitikinti, kad mokesčių mokėtų pinigai tinkamai panaudojami. Kitas dalykas keliantis nerimo ir aš puikiai suprantu, kad e, visa našta teks jungtiniai karalystiai Mano rinkiminėje apygardoje daug žmonių yra labai priklausomų nuo finansinių rinkų. Tai yra apie 150 tūkstančių žmonių. Ir labai daug žmonių dirba finansinėme sektoriuje. Jų dirba maždaug tiek pas mus tame sektoriuje, kiek dirba automobilių pramonėje Vokietijoje. Tad e, jeigu bus numatyti papildomi mokesčiai, tai tai mums keltų nemažai nerimo. Mes e, nemanome, kad reikia atskiros biudžeto eilutės ir mes nemanome, kad e, ir kad rinkos dalyviai neturėtų mokėti už dalykus, kurie, kurie, kuriuos patys nepasinaudojam. Aš e, taip pat e, prisimenu, kaip vyko svarstymas praeitoje kadencijoje ir kaip nebuvo išsikristalizavusi tinkama dauguma. Visos šios trys institucijos buvo sukurtos mūsų pačių institucijų sukurtos, nepaisant to, kad tam priešinosi valstybės narės. Komisijos narys Makgryvis taip pat tam priešinasi beje ir e, paskui buvo įpirštas e, sprendimas sukurti tokias nepriklausomas e, institucijas. Tos institucijos turi teikti mums nepriklausomus patarimus ir todėl aš manau, kad papildoma biudžeto eilutė būtų tinkamas sprendimas. Praeitoje kadencijoje tai buvo jau pasiūlyta ir aš noriu, kad ši idėja būtų palaikyta. Toliau dėl papildomo mokesčio ar rinkliavos, aš manau, kad jis yra būtinas. Niekuomet nebuvo numatyta, jog visas finansavimas bus užtikrinamas tokių mokesčių. Tie mokesčiai užtikrins tik tai dalį finansavimo. Tačiau jeigu mes atsisakysime tokio mechanizmo, tai tuomet nebus apskritai tikrinimo institucijų, priežiūros institucijų. Ir jeigu Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, norėtų atsisakyti tokio mechanizmo, tai tuomet tuo pačiu ir atsisakoma demokratinio, tikrinimo demokratinės priežiūros mechanizmo. Dabar yra mišri e, sistema. Aš noriu pasisakyti už tą papildomą finansavimą ir už čia siūlomą mechanizmą, nes tik taip mes užtikrinsime, kad priežiūros institucijos veiktų tinkamai. Jeigu šios institucijos bus nepriklausomas, tai tuomet mes e, iš, išvengsime daug problemų. Subsidiarumo principas. Šios Trys institucijos buvo sukurtos todėl, kad buvo pripažinta, jog nebuvo tikslinga remtis nacionalinėmis priežiūros institucijomis toje srityje. Nes priežiūros problemos iš dalies sukėlė e, finansinę krizę. Ir kilus rimtiems sunkumams čia negali būti remiamasi subsidiarumo principu. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, Markus Ferber e, nuomonė dėl mandato buvo palaikyta daugumos kolegų. Mandato klausimas yra turbūt dar svarbesnis už subsidiarumo klausimą. Čia turi būti laikomasi to, ką nusprendė Europos parlamentas. Čia taip pat reikia paminėti ir deleguotos teisės aktus. Manau, kad galime teikti, jog užduočių sumažinimas nėra svarbesnis dalykas negu subsidiarumo principas, kaip sakė daugelis kolegų, kaip sakė, pavyzdžiui, žaliųjų frakcijos atstovas ir kiti kolegos, jie sakė, jog turime atsižvelgti į vartotojų apsaugos dimenciją šiame kontekste, tai aišku, tai nėra pagrindinė veiklos rytis šių trijų institucijų. Tos trys institucijos turi dirbti su rinkų dalyviais ir jų pagrindinė veiklos rytis yra ne vartotojų apsauga. Tačiau aš e, norėčiau padėkoti visiems už e, komentarus, perduosiu juos e, kolegai Verber, viskas bus įrašyta į protokolą ir aišku paskui susipažinęs tais komentarais ponas Verber pateiks kitų dar pakeitimų turbūt. Dėkoju. E, turime labai nedaug laiko ir labai e, užpildytą darbo atvarkę. Ikon e, komiteto nariai buvo informuoti, kad visos trys procedūros buvo pradėtos 80, 84 pasiūlymų. Pasiūlymai buvo pateikti ir rytoj iki 12 valandos bus galima teikti pakeitimus, 26-27 sausio bus e, aptarimi pakeitimai, 24-25 vasario bus baltuojama komitete, kont komitete kovo 25 ir bus balsuojama plenarinėme posėdyje balandžio mėnesį. Pone Langin, prašau. Dėkoju. Labai nedaug laiko palikta teikti pakeitimams. Ar apie tai buvo diskutuota su pranešėju, nežinau. Tačiau iki rytoj, iki rytoj 12 valandos liko 26 valandos, bet juk turime ir kito darbo, tad aš ir norėčiau paklausti, ar negalima būtų atidėti tų pakeitimų teikimo. Pirmininkas. E, dėl pateikimo buvo tartasi su pranešėju, taip. Mes turime darbų kalendorių, kuris yra saistomas to fakto, kad esame nuomonė teikiantis komitetas ir turime prisitaikyti prie biudžeto kontrolės komitetų darbų kalendorius, jo pakeisti negalime. Ir um, jau pa, iš anksto buvo galima teikti tos pakeitimus, buvo numatytos tam tikros procedūros, kurios buvo daugiau tiesioginės ir kurios leido jau iš anksto pakeitimus pateikti. Ir dabar tikrai nedaug ką be galime pakeisti, nes nuo mūsų niekas nepriklauso, viskas priklauso nuo uh, biudžeto kontrolės komiteto darbų kalendoriaus. Dėkoju, pirmininkas. Keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Metinė augimo apžvalga 2015 metų. Tai yra Rozati, kolegos Tariš Rozati pranešimas. ir nedelsama suteikiu žodį kolegai Rozatį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Pranešimas yra susijęs su labai svarbiu dokumentu, kurį parengė Europos komisija, tai yra metinė augimo apžvalga. Tai yra tas dokumentas, kuris pradeda nacionalinių policijų koordinavimo ciklą. Ir ta pirmoji fazė yra labai svarbi, kadangi čia numatomi prioritetai artimiausiams metams 2015 ir čia identifikuojami svarbiausi iššūkiai, su kuriais turės e, susidurti valstybės narės. E, dokumentas iš tiesų labai svarbus ir pranešimas dėl šio dokumento taip pat bus labai reikšmingas indėlis į tai, kaip bus koordinuojamos ekonominės politikos ir įgyvendinamos Europos Sąjungoje. Apžvelgiama e, dabartinė ekonominė situacija, kuri dėja yra nelinksma, ekonominis augimas stagnuoja ir tai pasakytina ypač apie eurozonos valstybės. Norėjote kažką pasakyti? Ah, oh, sorry, okay. I thought, I thought, no, no, no, I thought that was... Aš maniau, kad e, dėl darbo tvarkos. Aš jau pradėjau kalbėti, bet maniau, kad galbūt. Taip, tai aš tada tęsiu toliau. Euro zonoje dabar yra ilgalaikis stagnacija. Ta rodo ir ši apžvalga. Apie tai kalbama ir mano pranešime. Kodėl padėtis yra tokia? Padėtis yra tokia. Taip yra dėl vienos pagrindinės priežasties. Mažai investicijų ir privačių, ir e, viešų investicijų. Ir kuomet e, mes e, analizuojame padėtį, tai matome, jog investicijų lygis yra daug mažesnis ne tik e, negu septintų metų lygis. Nes e, bendra investicijų e, suma visoje Europos Sąjungoje yra labai smarkiai sumažėjusi. Kodėl? Kodėl taip yra? todėl kad e, pasikeitė padėtis dėl finansinių išteklių ir pasikeitė taip pat e, paklausų paklausa. Taip yra dėl žemo pasitikėjimo lygio, yra daug abejonių dėl ateities, taip pat e, kyla daug abejonių dėl sverto efekto tiek namų ūkių srityje, tiek ir e, kitose srityse. Dabar kalbant apie pasiūlą, finansinės institucijos taip pat yra sumažinusios tą pasiūlą Taip yra dėl blogų prognozių, dėl apskaitos problemų daugelįje bankų ir iš principo dėl nepasitikėjimo. Dėl didelio nepasitikėjimo dėl skolų gražinimo. Praeitais metais mes matėme, jog daugelį valstybių narių biudžetinė padėtis pagerėjo, nepaisant visko. Ir e, to, tos valstybės, kuriams taikomas e, e, sankcijos dėl e, pernelik didelio įsiskolinimo, tai jų e, skaičius yra sumažėjęs. Tad einama vis dėlto subalansuoto biudžeto link ir tai gali paveikti paklausos ir, ir, ir pasiūlos palankesnį santyki. Kitas dalykas. Tos valstybės, kuriams taikomas programas, pavyzdžiui, Airija, bet ir kitos valstybės, kuriuose buvo gyvendinamas struktūrinės reformas, pagerina padėtį, tos reformas pradeda duoti vaisių ir dėl to galima būti e, optimiškesniais, nors, nors tas optimizmas turi būti pakankamai atsargus. Ir toms valstybėms, kurios importuoja naftą, dabar padėtis yra palanki. Tai reiškia, jog toms valstybėms ekonomikos augimui tai gali pridėti 1,1 procento. Komisijos ataskaitoje kalbama apie 25 milijonus bedarbių Europos Sąjungoje, apie socialinę įtampą daugelį valstybių, kai kuriuose valstybėse padėtis yra rimtesnė negu daugelio kitų. Komisija siūlo integruotą požiūrį, kurio tikslas būtų skatinti ekonomikos augimą Europoje, naudojant tris pagrindinės priemonės šiuo tikslu. Man atrodo, jog toks požiūris, kuris siūlomas, yra tinkamas. Mes uh, turime tą išeiti iš to uždaro rato, kuomet mažai investicijų, yra nepasitikėjimas, dėl to mažas ekonomikos augimas ir taip toliau. Mes turime išeiti iš šio uždaro rato. O tie, tie, tos trys priemonės yra investicijų planas, antra priemonė struktūrinės e, reformos ir e, fiskalinė konsolidacija, trečias dalykas. Aš manau, kad tai tinkamas požiūris, investicijų planas Europai yra būtinas tam, kad būtų įmanoma e, padidinti pasitikėjimą, kad būtų mažiau abejonių dėl ateities. Aišku, mes dar nežinome, kaip bus įgyventas konkrečiai tas planas, tačiau komisija yra uh, pasiryžusi jį įgyvendinti ir kaip galima geriau panaudoti tą e, finansavimą, kuris bus e, surinktas toms strateginėms investicijoms. Toliau e, ekonomikos augimas, fiskalinis konsolidavimas komisijos dokumente aiškiai skiriamos įvairių valstybių e, grupės, nes tame dokumente nekalbama apie bendras e, visiems taikomas griežtas priemonės ir tai yra skirtumas palyginus su anksčiau parinktų dokumentu. Tačiau e, kai, kai kurios valstybės turės daugiau veiksmų laisvės paskatinti vidaus vartojimą, kai kurios kitos valstybės turės daugiau veikti konsolidavimo srityje. Tačiau tas konsolidavimas, kuris yra numatytas, turėtų uh, generuoti daugiau e, ekonomikos augimo. Viešieji, viešosios investicijos į plačiajuostį internetą, į švietimą, į kitus strateginius dalykus taip pat turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Kitas e, dalykas galų gale jau buvo pateiktas išaiškinimas e, dėl lankstumo ir dėl e, stabilumo ir augimo pakto. Komisija pasisakė šito klausimo, nors dokumente yra palyginus mažai apie tai kalbama, bet šis aspektas yra pakankamai svarbus ir jisai suteikia papildomą galimybę valstybėms, kurios vis dar turi per didelį deficitą e, tam tikrų naujų galimybių. Toliau. Komisijos dokumente taip pat nurodomas tam tikros kryptis, kuriamis turi veikti valstybės narės nacionalinių e, lygmenių, bet e, čia nieko naujo iš principo. Čia kalba sukasi apie e, darbo rinką, apie pensijų ir socialinės rūpybos sistemų modernizavimą, apie prekių ir paslaugų rinkos e, modernizavimą ir apie e, mokslinio tyrimo ir inovacijų skatinimą. Pranešime aš e, bandau eiti šiek tiek toliau, negu kad siekia rekomendacijos komisijos apžvalgos. Aš labai trumpai galbūt paminėsiu keturis dalykus, kurie man nuomonė yra svarbus ir kuriuos reikėtų galbūt labiau pabrėžti palyginus su e, komisijos dokumentu. Pirmas dalykas, mums reikia dėti daugiau pastangų, užtikrinant, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų geresnę prieigą prie finansavimo ir e, prie skolinimuose iš bankų, e, ir iš kitų finansinių institucijų. Kitas aspektas yra susijęs su bankroto procedūromis, nes tai gali būti didelė našta ir apskritai sverto efektas privačiame e, sektoriuje, kuris e, turi įgalinti įmonės grįžti prie normalaus išlaidų lygio. Trečias dalykas - nacionalinės reformų planai. Pačios skausmingiausios reformas buvo įpirštos iš šalies ir tai yra e, nelabai priimtinas dalykas. Dėl šitų dalykų turi sprendimą priimti nacionalinės institucijos, kurios yra demokratiškai išrinktos ir kuriams tenka demokratinė atskaitomybė e, valstybėse. Tad e, nacionalinė iniciatyva šituo klausimu yra labai svarbus dalykas. Ir ketvirtas dalykas - ES konkurencingumas. ES valstybės dauguma jų praranda savo pozicijas pasaulinėje rinkoje, tai yra tam tikri signalai, jog yra tam tikrų esminių problemų ir esminių spragų, kurias reikia užpildyti mums. Tai dėl šitų dalykų norėjau e, atkreipti jūsų dėmesį ir, aišku, lauksiu komentarų iš kolegų pusės. Dėkoju pranešėjai, o dabar pasakys pirmasis šešinis pranešėjas socialdemokratų frakcijos Alfred Sant. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Rozatį, parengusi puikų pranešimą ir padėkoti jam už tai. Maničiau, kad turime kritiškiau atsiliepti apie tai, kaip augimo apžvalga buvo e, atliekama ir kaip ji apskritai buvo pradėta. Manau, kad turime realistiškai žvelgti į situaciją. Turime pasakyti, kad komitete ir parlamente yra didelis skilimas tarp, nu, kelių, tarp, tarp dviejų nuomonių, kaip tvarkyti krizę. Vieni mano, kad būtina fiskalinė konsolidacija ir kitas požiūris yra e, dirbti taikant griežtą taupimo politikas. Fiskalinė konsolidacija, manau, yra teisingas kelias ir mažuma sako ne Ne, pirmiausia, turime siekti plėtros augimo. Ir turime sutikti, kad tas skilimas nuomonių egzistuoja, turime pasakyti, kad mes esame politikai, ne tik technokratai. Žmonės iš mūsų tikisi politinių išaiškinimų ir atsakymų. Ir tas atsakymas, tas išaiškinimas turi būti susijęs su tuo, kas buvo pareikšta kaip piliečių valia paskutiniuose Europos E, parlamento rinkimuose. Ekonomika stagnuoja ir aš manau, kad šiandien mūsų reakcija į tą augimo apžvalgą turi būti labai aiški. Turime tą piliečių nepasitenkinimą pareikšti, parodyti. Turime. E, turime pasakyti, kad Europos ekonominis augimas e, vyko labai vangiai pastaruosius du metus. E, nedarbas per nelik didelis, dėl to sutarėm. Sutarėm dėl kai kurių kitų faktų. Ponas Rozati sakė, kad privačios investicijos taip pat yra per nelik menkos kol kas. Ir mes tik nesuėrėm, kaip interpretuoti tuos iki šiol įvykusius faktus. Jeigu pažiūrėtume į eurozoną, jeigu pažiūrėtume į ilgalaikę perspektyvą, tenka pasakyti, kad tai nėra optimali monetarinė zona. Ir tai buvo politinis projektas, politinis procesas ir mes bandome trūkumus kai kuriuos kompensuoti dabar. Ekonominiai skirtumai išaugo per pastaruosius dviejus metus, o nesumažėjo, kaip to buvo tikimasi. Nepaisant tų pasitelktų visų kompensacinių mechanizmų, turime sutikti su tuo. Patiktų mums tai ar ne, situacija yra tokia ir turime atsižvelgti į tai, kad Europos komisija siūlo savo augimo apžvalgoje. Mums trūksta e, pinigų sąjungos centralizuoto vertinimo ir centralizuoto veikimo. Mums reikia pasiteikti tokius mechanizmus, kurie būtų e, politiškai kontroliuojami, kaip pavyzdžiui e, Europos semestras. Tai yra politinis, politiškai kontroliuojamas procesas. E, kasgi pasikeitė? Vystimas yra toks pat, kaip siūlė komisija. Liko tie trys ramščiai. Buvo kalbama apie fiskalinę konsolidaciją ir sanklaudą pirmiausia. Tai yra tie dalykai, kuriuos bandome išlaikyti, remdamies įvairiausiamis priemonėmis, suvestinėmis ir stengiamės pozityviai vertinti egzistuojančias problemas. Tai yra tos priemonės, kurių dėka galima išlaikyti tam tikrą kryptį ir tikslus. Na, susidaro toks įspūdis, ne va mes situaciją kontroliuojame, bet juk taip nėra. Deja, mes jos nekontroliuojame. Mes, kaip sakė ponas Rozatis savo pranešime, mes turime duomenys, kurie yra istoriškai pagristi, kaip dėl tų 3 procentų BVP. Siekiant apibriežti, koks turėtų būti deficitas valstybėse narėse. Juk 25 metus dar daugiau apie tai kalbama. Tad problema galbūt būtų štai kokia. Priemonės, prie kurių mes dirbame ir kurios yra įdėktos, e, tą padarė tarnybos dar prieš mus, tos priemonės nėra pakankamai geros. Mums nepadeda jos pasiekti rezultatų, kurių norime. Pasižiūrėjau į prognozes pateiktas Europos komisijas nuo 2090 metams. Tuomet buvo parengtos prognozės Ir tos prognozės rodė, kad ekonomika auks. Jeigu pažiūrėtumėte į 2011 metus, trys prognozės buvo pateiktos 11. 1,5 procentus, procentai, tiek toks turbūt augimas, jis siekia 1,4. O prognozės prasidėjo nuo 1,8, teko jas, teko prognozuojamas skaičių sumažinti. O dabar minus 0,7. Toks pasirodė skaičius esantis. E, trečia prognozė minėjo tokį skaičių kaip minus 0,5. Tokį augimą 2013 metų pranešime buvo pradėta kalbėti 1,3 procento augimą. Tokio nebuvo. E, Minus pusė procento. Tokia buvo realybė ekonominio augimo 13 metais. 2014. 1,4 tokios buvo prognozijos, paskui 1,1, o paskui 0,8. O ką aš tuo noriu pasakyti? Manau, kad priemonių mes turime, tik turime suprasti, kas vyksta. Mes turime tokias priemonės, kurias reikia peržiūrėti, kritiškai įvertinti. Kol kas mes to nepadarėme. Net kai kalbam apie fiskalinę konsolidaciją, turėtume įvertinti visą esamą situaciją teisingai. Be abejo, tai yra reikalingas žingsnis. Ir e, vertinimų nebuvimas yra pavojingas politiškai ir ekonomiškai, o ekonomiškai neefektyvus dalykas. Štai kur yra problema. Būtent dėl to yra sunku vertinti, kaip viskas vystysis. Tai nėra tik technokratinio vertinimo klausimas, tai turi būti politinis vertinimas. Ką reiškia metinė augimo apžvalga? Tai reiškia, kad mes turime pasižiūrėti į situaciją, turime likti konkurencingi, kad išlaikytume tą socialinį modelį, kuriuo remiasi Europa. Bet tam gali iškilti pavojus. Jeigu norime likti konkurencingi, turime turėti reikiamą socialinį modelį. Ir čia yra tam tikri spastai, nes trūksta socialinės sanglaudos. Ar mes einame teisinga linkme? Europos komisija mums sako, na ne, kol kas neteisinga, bet jeigu pasižiūrėtume, kas vyko paskutinius 3-4 metus ir pasakytume, pažiūrėkime, kas vyko ekonominiai srity. E, mums sakoma, kad štai viskas pajudės. Prisimenu tokį žmogų pavardę Galilėjo, kuris sakė, o vis dėlto jis sukasi, sukasi. Ir tuo tarpu, kai egzistavo ta teorija, kad ne Žemė sukosi apie Saulę, o Saulė apie Žemę. Ir Na taip, viskas sukasi, lygiai taip pat ir su Europos ekonomika. Kažkas sukasi, kas, kas, kažkas veikia, bet ar taip, kaip mes norime, tai yra klausimas. Dėkoju. Thank you very much. Pirmininkas, ačiū. Dabar atsir frakcijos vardu Sampo Terho, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, ECR džiaugiasi, kad pranešime buvo susitelkta prie svarbiausių dalykų ir iššūkių, su kuriais susiduria Europos ekonomika. Mes sunkiai galime pritarti ekonominės situacijos analizai, kaip ir ponas Rozatė, mes pripažįstame, kad rezultatai priklauso nuo daugybės faktorių ir reikėtų e, remiantis vairiais kriterijais vertinti situaciją. Dėl, dėl investicijų jos nuolat mažėja ir tai kelia nerimą. Atrodo, kad taip toliau kenks Europos ekonomikos plėtrai ateityje. Investicijų paketai yra geras dalykas siekiant padidinti investicijų apimtis, tačiau kol kas mes atsargiai turėtume vertinti šias galimybės investuoti ir e, sunku pasakyti, ar tai bus sėkmė ar nesėkmė. Turėtume įvertinti tai praktikoje. Mes manome, kad investicijų trūkumas visas susijęs su mažu pasitikėjimu, e, su, ne, su, su nepasitikėjimu Europos Sąjunga ir rinkomis. Paklausos taip pat lygis mažėja. Ir visa tai yra tik problemos dalis. Vienas, vienas svarbiausių priežasčių, kodėl neinvestuojama, yra tai, kad dabar pelningiau yra investuoti ne Europos Sąjungoje. Pripažįstame, kad Europos Sąjunga negali konkuruoti su uh, mažų sąnaudų, taip vadinamųjų šalimis, bet mes pralaimime konkurencinę kovą ir kitose srityse. Būtina investuoti į švietimą ir naujasias technologijas bei mokslo tyrimus, nes Europa čia yra E, ta vieta, kur investicijos yra pelningos. Mūsų konkurentai daug daugiau į šias e, sritis investuoja ir pasiekia geresnių rezultatų. Tuo pat metu turėtume e, sudaryti sąlygas, kad darbą rastų žmonės, kurie neturi labai aukštos profesinės kvalifikacijos, kad norintis tos didesnės kvalifikacijos galėtų ją pasiekti ir ją panaudoti. Mes turėtume nepanaikinti tos žemiausios kvalifikacijos darbų, nes ne visi pasiekia aukštesnio išsilavinimo, kaip ir struktūrinių reformų. Jos būtinos ir manau, kad komisijos ir parlamento teikiamas patarimas yra toks sveikas dalykas. Būtina e, šalinti kliūtis, kurios trukdo kurti darbo vietas ir kurios stabdo ekonomikos augimą. Tačiau reikia pasakyti, kad ne visai aišku, kaip sakė pranešėjas, Kodėl kai kurios šalis, kurios patiria krizę, e, netlieka tų struktūrinių reformų? Tos reformos galėtų suvaidinti esminį vaidmenį. Svarbiausia priežastis, ko gero, yra tie veiksmai, kurie, kuris atliko Europos centrinis bankas. E, dokumentas yra geras, galutiniam pranešimui tai yra puikus indėlis ir čia yra realistiškai apžvelgiama ekonomikos padėtis ir manytume, tai galėtų būti puikus pranešimas, įnešus į jį keletą pataisimų. Ir tiesiog norėtume e, pasakyti, kad valstybėms narėms kartais reikalingi patarimai, kuriuos jūs galėtų pristaikyti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Alde frakcijos vardu ponas Torvalds. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visai neseniai pasakiau kvailystę, ne pirmą kartą ir ko gero ne paskutinį, kad ir šiandien. Norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Rosatį. Jis įsidėjo didelį darbą rengdamas šį pranešimą. Tai yra subalansuotas dokumentas, logika ta pati kaip ir debaker pranešime ir mums šis pranešimas problemų nekelia. Problema yra štai kokia. Laik Laikas bėga greičiau, negu mes manome. Nuo tada, kai pranešimas buvo paskelbtas, nutiko porą dalykų. Pirmiausia, Graikija, jos situacija antra aukso kaina. Ir nežinau, kas atsitiko nutiks dar papildomo, e, kol balsuosime kovo mėnesį. Pranešėjas minėjo, kad čia kalbame apie tris ramščius, trūksta investicijų, e, kitas dalykas yra struktūrinės reformos ir trečias dalykas fiskalinis konsolidavimas. Ir tu, yra ir ketvirtas dalykas, ketvirtas ramstis. Nelabai stabilus, mano supratimu. E, Tai yra e, tas dalykas, kurį galėtume pavadinti gyvūnų dvasiomis, kurios e, išlenda iš kažkur, kaip e, kokios dvasios, kaip kokie vaiduokliai, kurių niekas nelaukia. Ir štai viena tokių dvasių, vienas toks vaiduoklis išlenda. Ir pavyzdžiui, sako, kad ir nenorit mūsų, mes vis tiek čia pasiliksim. Investicijų trūkumas be abejo yra problema. Ir visoms valstybėms narėms gali būti sunkuoka sekti komisijos planą ir kurti kažką, kas galėtų tapti realiomis investicijomis kasgi atsitiks nacionaliniu lygmeniu, nes yra rizika, kad e, valstybės narės apsidžiaugs, pamačiusios, kad yra paskolų, kad investicijų planai veiks ir jos gali pasirinkti tą naują kelią, bus, kuris bus sukurtas e, investicijų fondo dėka. Ir galbūt tai būtų mums ir pravartus dalykas. Kai dėl struktūros. Paprastai mes tengiamės bent jau parodyti, kad atsižvelgiame į taip pat ir mažų vidutinių įmonių poreikius. Tačiau taip nėra, jeigu pažvelgtumėte į struktūrą investicijų plano pamatytumėte, kad lieka klausimas, kaip e, galės gauti finansavimą dėl investicijų planų reikia tai mažos ir vidutinės įmonės, nėra aišku. E, egzistuoja didelės įmonės, egzistuoja mažesnės ir kaip e, bus suderinti tie skiri elementai, tiesą sakant, bent jau aš tai nelabai žinau, sako kalbėtojas. kaip mes laikysimės pateiktų rekomendacijų, irgi tebelieka atviras klausimas ir nedaug teikiantis vilčių. Taigi tie vaiduokliai, kaip matau, ir toliau lenda iš savo įvairių pakampių ir turime numatyti, kaip su jais tvarkysimės. Ačiū. Thank you. Now for the... Dėkoju. GUE frakcijos vardu kolega Viegas, prašau. Ora, muito obrigado, bom dia a todos. E, portanto, há aqui. Dėkuoju. E, labą rytą visiems. Visi pripažįstame, kad e, dabar padėtis yra labai nestabili. Žinome, jog trans transporto, energetikos, plačiausio interneto srityje yra daug skirtumų tarp valstybių narių. 25 milijonai bedarbių yra Europos Sąjungoje. Tad e, reikėtų labai ryštingų priemonių keičiant situaciją. Tačiau matome, kad komisijos investicijų planas yra nepakankamas, jisai remiasi daugiau retorika negu konkrečiais dalykais. Jisai remiasi tam tikrą e, tam, tam, tam tikra finansų inži, inžinierija, bet nėra tinkamo tam teorinio pagrindo. Čia kalba sukasi apie finansinę atsakomybę, apie fiskalinę atsakomybę ir iš tikrųjų, jeigu ir toliau bus einama griežtų ekonominių priemonių e, keliu, tai e, ne, nebus ekonomikos augimo. Portugalijoje viešos investicijos sudaro mažiau negu pusę e, pas, palūkanų mokamų už e, skolą. O skola atsirado todėl, kad buvo rekapitalizuojami bankai. Tad mes dabar neturime tinkamo pagrindo tinkamos analizės, kuriame atsispindėtų konkretus būdai išeiti iš krizės Europos Sąjungoje. Manau, kad e, manydami, jog e, dabar mes e, atgavinsime ekonomiką vien tik tai keisdami tuos aspektus, apie kuriuos kalbama šiame dokumente, tai yra tam tikra iliuzija. Turime siekti didesnio konkurencingumo. 7 milijonai darbuotojų uždirba tik tai 400 eurų per mėnesį. Mes e, turime užtikrinti tikrą ekonomikos augimo politiką, užtikrindami lankstumą pakto gyvenimo e, srityje ir turime remti realią ekonomiką. Mums reikia tikro, konkretaus investicijų plano, realaus plano, o ne fiktyvaus plano, tam, kad būtų užtikrintas, e, e, užtikrinta teritorinė ir socialinė sanglauda. Turime taip pat peržiūrėti Centrinio Europos banko vaidmenį. Šita institucija taip pat turėtų prisidėti prie e, ekonomikos augimo ir e, e socialinės sanglaudos ir konkurencingumo, o užsimtų ne vien tik tai finansiniais interesais, nes antraip krizė tik tai gilės, jeigu mes neįsime to keliu. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai, pranešėjui už darbą. O šiaip mūsų frakcija labiau linksta į tai, kas buvo pasakyta pranešėjo įžanginėme žodžia, e, žodžiuose. Bet dėja. Bet po to, tada, kai jau vyks dialogas, tada vėlgi pozicija, pozicija mūsų gal labiau konsoliduosis, bet dabar mes vis dėlto e, tam tikrais atžvilgiais nukrypstam. Taip, dabar pranešėjas pasakė, kad reikėtų įvertinti apskritai ES, ypač eurozonos e, ekonominę padėtį. Ir čia e, preambulės A punkte. E, kalbama, kad 2015 metais bus galima pasi, pasiekti geresnių rezultatų, 2016 jau pasivyti padėti, bet e, apskritai, e, kita vertus, daromos tokios labai optimistiškos prielaidos, nes 2014 metais, pavyzdžiui, Italija buvo recesijoje, o buvo planuojamas ūkio jau atsigavimas, augimas. Tad e, šiuo požiūriu tikrai reikėtų ar labiau kalbėti realistiškiau. Dabar, dabar vėlgi sveikinamas komisijos e, ekonominio augimo e, apžvalga, bet mes turėtume vis dėlto būti kritiškesni, nes tuose trijose prieduose, kuriuose, kuriuos mini pranešėjas, ten didelė pusiausviros struk, e, stoka yra. Antai fiskalinis konsolidavimas E, struktūrinės politikos reformos. Taip, tie trys ramščiai, tai iš jų paminėtinos investicijos, apie tai kalba, e, kalbama ir pono Junkerio plane, bet kita vertus vėlgi tai nėra tiek ambicinga, kiek mes kad pageidautume. Tad manyčiau, kad mes turėtume kritiškesni būti pranešime dėl tų būtent ramščių pusiausvirus. Dabar dėl struktūrinių reformų. Tai manyčiau, reikia kuo greičiau įvertinti, e, kokį tą neigiamą socialinį poveikį, kurį e, struktūrinės reformos daro. Apie tai nepakankamai kalbama e, pranešime, tai nekalbama apie skurdo lygį, kuris didėja, ypač Graikijoje, kitose valstybėse šalyse. Na, o dabar dėl agreguoto paklausos, tai mes turėtume tą pripažinti pranešime. Ir dabar ryšys e, tarp to, kad esą struktūrinės reformos e, leido valstybėms narėms gauti e, paskolų žemesnėmis, tai yra palankesnėmis sąlygomis, bet kita vertus, bet būtent kita vertus, tai kita vertus, tai ne, ne vien tik tai dėl struktūrinių reformų. Dabar 13 punktas dėl mokesčių vengimo. Tai taip jūs galite tikėtis irgi mūsų indėlių, nes čia vėlgi tarsi nueinama toliau, negu kad iš tikrųjų yra ypač po e, LuxLeak skandalo, ten parlamentas tikrai turėtų būti griežtesnis. Šešioliktas punktas - darbo rinkos klausimai. Dabar čia nepaminėtas migracijos kartu e, aspektas. Nežinau, E, ko siekiama šitą pastraipą, tačiau kalbama apie e, tai, kad pernelyg didelis migracija, e, migrantų įsileimas darbo rinką vertinamas kaip neigiamas, kaip neigiamas mes tam negalėtume pritarti. Toliau, dėl lankstumo. Ateinančią savaitę tikimės, kad komisija pateiks komunikatą apie lankstumą ir tai tikrai padės mūsų diskusijose. Uh, O pranešėjas e, šiaip jau irgi mano, kad reikėtų tam tikro lankstumo, mes tam pritarėm, tačiau reikėtų pakeisti 20 punktą, kad reikėtų vėlgi suformuluoti griežčiau, kad fiskalinės taisyklės turėtų būti griežčiau taikomos. Nes atrodo dabar pranešėjas suponuoja minti, kad fiskalinis aspektas irgi turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Dar ko pageidaučiau, tai pirmiausia demokratijos aspektas semestro kontekste ir būtent socialinių e, subjektų įtraukimą į ekonominės politikos vertinimą. Ir kartu pasigendame aplinkosaugos aspektų. Mes, mūsų frakcija irgi pateiks tam tikrų elementų per tolimesnės diskusijas. Ačiū. Ar EFDD frakcijos vardu norėtų kas kalbėti? Sonorela. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nors ir nesu šešėlinis pranešėjas, šituo klausimu norėčiau pateikti kai kurių komentarų savo frakcijos vardu. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, bet e, aš e, nesu visiškai patenkintas šio pranešimo turiniu. Mano nuomonė, jeigu ir toliau bus bandoma nematyti pagrindinės problemos ir jeigu ir toliau bus einama ekonominės stagnacijos keliu ir sąlygų bloginimo keliu, matome, kaip kasdien makroekonominiai duomenys blogėja dėl tų trijų ramščių, apie kurią čia kalbama, tie trys ramščiai galbūt buvo pagrindinė ES klaida pastaraisiais metais, jeigu uh, kalbame apie tai, kad reikia atgaivinti investicijas, tai yra Junkerio investicijų planas, tačiau jisai jis netitinka mūsų lūkesčių, nes nėra jokių e, naujų išteklių, jisai tikisi, kad e, sverto efektas e, leis generuoti tas e, lėšas, čia kalbama taip pat apie struktūrinės reformas, tačiau kaip ir per e, ministro Paduan klausimus buvo, buvo kalbama, tai gali pasiteisinti trumpos perspektyvos laikotarpio, ilgesnės perspektyvos laikotarpio gali būti nekonstruktyvu. Italijoje taip pat mes gyvename darbo reformą, kuri padarys darbą mažiau užtikrinamą ne tik tai jaunimui. E, 43,9 procentai jaunimo neturi darbo Italijoje, tačiau tai galbūt turės neigiamų pasiekmių ir tiems, kurie turėjo nuolatinį darbą, tas darbas tas mažiau užtikrintas. Tai reiškia, kad pajamos nebebus tokios užtikrintos e, ir kad e, tuomet e, paklausa taip pat mažės. Taip pat uh, kalbant apie struktūrinės e, reformas, yra sakoma, jog e, tai įgalino valstybės narės pigiau skolintis kapitalinėse rinkose, tačiau mes e, žinome, kad tie, tos žemos palūkanos yra nestruktūrinių reformų rezultatas, o centrinio banko politikos rezultatas. Europa yra vienintelis pasaulio e, išsivystęs regionas, kuris išgyvena stagnaciją, o taip yra todėl, kad e, yra vykdoma kitokia negu, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose ar Kinijoje politika ar Japonijoje, nes e, tose valstybėse e, e rezultatai tikrai buvo geresni negu Europoje nors galbūt ir ne patys geriausi, bet geresni negu pas mus. Toliau kalbame apie viešo sektoriaus įsiskolinimą ir neteisingai analizuojame padėtį. 2008 metais visos Europos e, valstybės e, turėjo palyginus labai žemą e, skolos ir BVP santyki. Tad ne įsiskolinimas buvo problema iš pradžių. Paskui ta problema atsirado todėl, kad e, buvo bandoma sanuoti finansinę sistemą, kuri, kuri ėmė žlugti. Jeigu nesuprasime, kad turime keisti e, savo veiksmų kryptį, tai e, rezultatų nebus. Ir e, šiame pranešime reikėtų taip pat nuorodos į tą politiką, kuri nepasiteisino, nes turime tai vardinti antraip, nepasieksim savo tikslų. Dabar, dabar. Kaip sakiau posėdžio pradžioje, stabdau posėdį, eisime susitikti su kolegomis ir taip pat prisijungsime prie pirmininko Šulco Agoroje Simon Veil ir paminėsime tylos minutę. E, baisaus išpolio Paryžiuje aukų atminimą. Paskui grįšime iš karto e, į posėdį, užsirašė kalbėti šeši kolegos, jų išklausysime grįžę. So, colleagues, I think we can start. Gerbiami kolegos, manau galime pradėti posėdį. Nes pranešėjas jau čia. Tad žodis pirmam kalbėtojui, ponui Hokamark, prašau. Ačiū. Dvi minutės. Bet e, šiaip norėčiau atsiprašyti, kad e, labai taip staiga žodžio paprašiau ir jį gavau. Norėčiau paminėti tris svarbius dalykus. Pirmiausia, kai pažvelgėme į augimo apžvalgą, akivaizdu yra tai, kad fiskalinė kondalizacija dėja nepadeda atremti tų problemų. Akivaizdu, augimas yra tada, bet augimas vyksta tik tada, kai būna fiskalinė konsolidacija. Matome, tuomet mažėja deficitas ir įmamasi taikyti tas uh, E, griežto taupimo priemonės. Trūksta investicijų tokiu būdu. Kitas dalykas, norint pasiekti didesnį konkurencingumą, reikia pasakyti, kad konkurencingumas negrasina jokia mūsų socialiniam modeliui, tai turi būti visiškai aišku. Ir trečias dalykas, dėl investicijų. Aš manau labai svarbu, kad egzistuotų visapimantis investicijų planas. Ir nepamirškime, kad investicijos e, turi būti komercinės tam, kad būtų komercinės investicijos, nes priešingų atveju bus spraga. Manau, kad pranešimas yra geras, tačiau manau, jog turime dar, dar labiau pabrėžti būtinybę, e, labiau vystyti verslumo e, atmosferą. Investicijų planas netaps realybė, jeigu nebus surinktos visos, gyvendintos visos sąlygos reikalingos investicijoms. E, kapitalo netrūksta, trūksta e, patrauklumo investicijoms, o mums tą patrauklumą reikia sukurti, reformuojant bendrą rinką, atliekant reformas valstybėse narėse ir kuriant tuo būdu geresnį verslumo klimatą. Turime užtikrinti, kad mūsų bankų struktūra būtų tokia, kad bankai galėtų finansuoti investicijas. Svarbu, kad sistema būtų ne tik stabili, bet kad finansuotų investicijas. Tai yra glaudžiai sutiję su tuo, kaip reguliuosime bankus ateityje. E, net e, tuo metu, jeigu bus sunku skolintis pinigus iš banko, tai mes bus mažiau investicijų. O mums tuo tarpu reikia laisvų pinigų, kad investicijos būtų padarytos. Jos yra būtinybė Europos ekonomikai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Danuta Hubner, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dėl dviejų dalykų pasisakyti. Pirmasis būtų susijęs štai su kuo, jeigu pažvelgtume į tai, ką sako Europos investicijų bankas apie ilgalaikį investiciją, jeigu pažiūrėtume į tuos faktorius, kurie e, apibrėžia ilgalaikio ekonomikos augimo galimybės, tai pamatysime, kad mums būtini politiniai veiksmai, kurie padėtų sumažinti riziką, kad infliacija netaptų e, nauja eurozonos būtinybė. Ir mums yra būtina pasitelkti Europos semestro procedūrą ir išspręsti ciklin, ciklinės šias ir ilgalaikės problemas, būtent tam imtis priemonių, įskaitant laikinas priemonės. E, būtina užtikrinti, kad ilgalaikiai augimo gebėjimai išliktų, kad jiems nebūtų pakengta, kad tam būtų reikiamų išteklių, ypač esant tokiai aplinkai, e, nes pono Junkerio planas padės plėtoti ekonomiką, ten numatyti investicijų projektai. E, labai svarbu kad būtų sukurta tokia aplinka, kur investuoti yra palanku. Trečias komentaras būtų susijęs su darbo rinka. Darbo rinka bus labai svarbus dalykas, kad pavyktų įgyvendinti visas tas kitas anksčiau minėtas pastangas. E, Europos darbo rinkoje ir nacionalinėse darbo rinkose yra daug trūkumų. Mes turime didžiulį nedarbo procentą Ir čia turime aiškiai pasakyti savo nuomonę. Oli Schmidt e, nebėra mūsų parlamento narys. Norėčiau e, pakeisti jį pasakydama jo žodžius, kad turime rūpintis nedarbo mažinimu, kad turime skirti ypatingą dėmesį moterų nedarbo mažinimu, nes tai padės paskatinti augimą e, ekonomikos valstybėse narėse. Su rinkos augimu susiję E, susijęs klausimas yra ir žmonių pasirengimas priimti darbinimo pasiūlymus. Žmonės, kurie ilgai nedirba, kai kurie net iš viso nėra dirbę savo gyvenime, e, kad jie būtų įdarbintini, reikėtų, kad jie gautų atitinkamą pasirengimą. Reikės, dar, reikės žmonių užimti naujoms darbo vietoms, ypač e, naujų technologijų srityje, privataus sektoriaus srityje Ir jeigu tie žmonės nebus tinkamai apmokyti, jie gali susidurti su sunkumai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you, uh, Brian Heiss. Ačiū, Brian Heiss. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Dabar keletas trumpų pastabų rugsėjo mėnesį pas mus buvo atvykę trys mini komisijos nariai - Taisen, Moskovici ir Braskin. Ir jie pasakė, kad 2015-aisiais visos ES valstybės narės, jų ekonomika ims e, kilti, aukti. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus tai iš tikrųjų tada e, tikrai bus didelis pasiekimas e, po, e, turint galvoje visus tuos e, krizės metus ir tuos tas bankų žlugimo istorijas. Bet mes dar neturė, kartu neturėtume, neturėtume e, užmerkti akių prieš tą didelį e, stimulo poveikį, kurį yra atkreipęs dėmesis, dėmesį pranešėjas Tad šiais me, iš tikrųjų tas investicijos, apie kurias kalba pranešėjas, iš tikrųjų bus stimulas ūkiui aukti. Tad valstybės narės, kurios patyrė didelį ekonomikos šoką, iš tikrųjų turi potencialo grįžti į normalią padėtį, jeigu tik tai bus įgyvendinta struktūrinių reformų programa. Ir šiais metais Airijos e, ūkio augimo indeksai yra patys e, tokie patys įspūdingiausi. Ir e, tai ne vien tik tai dėl Europos centrinio banko politikos, bet kartu ir dėl to, kad mes ėmėmės darbo rinkos struktūrų, da, siekiam konkurencingumo. Uh, 90 procentų ūkių raulyje per ateinančius penkerius metus bus ne Europoje ir mes turim e, tą suvokti. Ir todėl labai svarbu, kad struktūrinės reformos apimtų ne vien tik tai pensijų sistemas, bet kad jos e, apimtų visą ūkį. Tad e, iš tikrųjų čia ne vien tik tai diskutuojama tarp tų, kurie nori uh, E, skolą sumažinti ir skatinti investicijas į vieš, viešai sektorių. Mums reikia solidžios finansavimo politikos, kartu reikia pritraukti daug investicijų kartu ir iš privataus sektoriaus. Ačiū, Polas Tank. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui už pranešimą dabar jau matom, kad pasikeitė mąstymo kryptis, tai sveikintina. Taip, manyčiau, kad tikrai reikia viso derinių investicijų, struktūrinių reformų, kartu mokesčių mm, konsolidavimo. Na, o akcentas e, investicijoms sveikintinas, nes būtų keista, jeigu būtų kalbama apie e, mokesčių e, konsolidavimą, e, tam, kad tikrai mokestinė našta nebūtų perkeliama būsimosioms kartoms, bet kartu labai svarbus yra ir viešo investavimo į viešai sektorių dalykas. Tai yra svarbu tiek ekonominė, tiek politinė prasme, nes tikrai mes turėsim, turim gerbti savo piliečius bet mane apskritai vis dėlto beramina ekonominė padėtis ES. Taip, kai kurios valstybės narės jau patiria ūkio augimą, tačiau tas augimas dar gležnas. Dabar Europoje mes turim tam tikrą asimetrinę sistemą. Kalbam apie valstybės narės, kurios turi mm, valstybės biudžeto skolą, ir mes pareikalaujam valstybių, iš valstybių narių tam tikrų pokyčių, tai yra dėl, sakykime, einamosios sąskaitos požiūrių. O, o aš paminėsiu, sakykime, savo paties šalį Niderlandus, kur einamosios sąskaitos disbalansas yra labai didelis ir į tokias valstybės narės nepakankamai kreipiamas dėmesys. Tad vėl mes iš tikrųjų neturėtume turėti tokios e, e, poli, ekonominės politikos koordinavimo, e, kuris būtų nesimetriškas. Tad ne, neužte, ne, ne, ne, neužtenka vien tik tai raginti valstybės narės, reikia rimtai koordinuoti. Toliau kitas dalykas, kuris iš dalies atsispindi šiame pranešime, kad dabar ta neutrali biudžeto padėtis, kaip ekonomistas man sunkiai ta savoka suvirškinama, nes daug, kai kuriuose valstybėse narėse nedarbas yra labai didelis, o tai reiškia, kad vėlgi čia šiuo atveju neišnaudojamas produktivumas Ir kai kalbama apie biudžeto tam tikrą neutralumą, tai mes turim galvoj, kita vertus, toj padėti yra daugybė žmonių, kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Na ir dabar mums iš tikrųjų reikia ES masto politikos, reikia tam tikrų, o, o dabartiniai analitiniai e, įrankiai nepakankami tam, kad tikrai galėtume turėti tinkamą politiką, ekonomikos koordinavimo politiką ateityje. Euh, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjui. Daug jo e, išdėstų pranešime aspektų yra geras pagrindas bendram darbui ir tuo aš džiaugiuosi. Galbūt norėčiau dar uh, pakomentuoti kai kuriuos kitus aspektus, kurie prisideda prie bendro požiūrio. Mes sveikiname tos tris ramščius, kurie yra identifikuoti metinėje apžvalgoje. Tai yra e, investicijų remimas, e, e, struktūrinių reformų svarba, biudžeto padėties gerinimas. Mes tam pritarėme. Tačiau vien tik to nepakanka daryti pažangai. Man atrodo, jog metinės augimo apžvalgos pagrindinė svarba yra ta, kad e, turi būti išeinama už akademinio žanro ribų, nes e, antraip tas dokumentas nebus įtvirtintas Europos politinėje realybėje. Jeigu mes e, nusprendėme, kad reikia tokios ataskaitos, tai Tai reikalinga tam, kad aiškiai suvoktume, kas vyksta ekonomikoje. Tačiau žiūrėdami dabar į tai, kaip vyksta Europos semestras, mes kartais išleidžiam iš akių bendrą Europos ekonomikos padėtį. Šiais metais, man atrodo, to bendro požiūrio, bendros situacijos e, suvokimo trūkumas kaip tik tai ir, ir, ir ir jaučiamas, nes dabar e, kyla klausimas, ką reiškia nauja biudžeto pozicija. Ką tai reiškia, jeigu turim investicijų planą ir galbūt kaip tik tai ta, ta nauja biudžeto pozicija yra problema, turint omeny dabartinę padėtį. Mūsų kolega e, Rozati išdėstė daug svarbių aspektų, tačiau reikia juos išplėtoti. Jisai teisus, kuomet kalba apie struktūrinės reformas. Nėra jokių struktūrinių reformų, kurios būtų sėkmingos, kur, bet kur - Airijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir ar Vokietijoje. Jeigu tos reformos bus įperšamos e, Briuselio, Trojkos ar, ar, ar kieno nors kito vienintelis būdas siekti sėkmės struktūrinių reformų e, srityje yra užtikrinti, kad žmonės to norėtų patys. Ir tuo būdu tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių šitų e, dalykų įgyvendinimas turi vykti esant tą tai iniciatyvai. Toliau tie rodikliai, kurie turi leisti privatiems investuotojams geriau suvokti padėtį, tai aš manau, kad e, anglės dvideginio kaina čia taip pat turi būti minima, todėl kad tai yra investicijų, ilgalaikių investicijų e, apibrėžimo labai svarbus aspektas. Dėkuoju. Dabar žodį perduodame pranešėjų, nes pasisakė visi norėjo kalbėti kolegos. Ponas Rozacija. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pirmiausia padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir tiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijoje. Dėkingas esu už jų komentarus, už iškeltus e, tam tikrus aspektus. Dabar nesimsiu atsakinėti visiems e, jų pas, pasakytus tam tikrus dalykus E, tiesiog apibendrinsiu. Mano nuomonė, kai kurios kolegų pastabos nėra susijusios su pranešimo aprieptimi. Aš labai vertinu bendrą ekonominės sistemos ES vertinimą. E, įdomi diskusija galėtų prasidėti dėl to, ar eurozona yra optimali valiuto zona Tačiau irgi tai ne, nebėra metinio augimo apžvalgos pranešimo dalis. Ekonominės valdysenos pranešimas ES e, bus rengiamas ir manau, kad būtent čia būtų laikas ir vieta kalbėti būtent apie visą ekonominę sistemą, apie eurozonos ir euro sąrangą. ir apie kai kuriuos fiskalinės disciplinos komponentus. Kita bendra pasaba būtų tokia. E, investicijų plano kontekste buvo iškelta daug dalykų. Pritariu tiems, kurie sako, jog mes nedaug ką žinom apie tą planą. trūksta kai kurių specifinių žinių ir kol kas plačiau apie tai diskutuoti būtent dėl šios priežasties yra sunku. Tačiau tikiuosi, jog visi sutarėm dėl to, kad tokia priemonė mums yra reikalinga, tas investicijų planas reikalingas. Tai padės labiau mobilizuoti lėšas, to investicijų fondo įkūrimas yra pozityvus labai žingsnis 300. 2015 metus minime ir kalbame apie E, finansavimo trūkumo dabar konkrečiu momentu ir tas investicijų planas mums yra tikrai labai reikalingas. Šiuo požiūriu turėtume ko gero elgtis kantriau, nes iš Europos komisijos sulauksime e, kitos savaitės pradžioje e, tam tikrų parengtų dokumentų, reglamentų projektų, kur bus kalbama apie, apie stabilumo ir augimo paktą ir apie eilę kitų dalykų. E, tai mums tikrai suteiks peno tolesniems mintims ir galėsime tuomet pasinaudoti tą papildomą informaciją ir diskutuoti plačiau. Na ir apibendrinsiu pasakydamas štai ką. Dar kartą dėkoju visiems šešėlinims pranešėjams, akon komiteto kolegoms už jų indėlį ir mm, nekantriai laukiu bendro darbo kartu su jais ateinančiomis savaitėmis. Ir tikiuosi, kad mes parengsime tokį pranešimą, kuris bus solidus indėlis į e, Europos komisijos metinės augimo apžvalgos dokumentą. Dėkuoju, potė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Pakeitimus galima teikti iki vasario 14 dienos. 23 e, vasario svarstysime juos, o 20. 23-24 kovo balsuosime e, dėl šio pranešimo plenarėme posėdėje. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pranešimas dėl indeksų. Lyginamųjų indeksų žodis pranešėjai Ora Van Jovenhuisen. Žodis jums, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu pirmiausia nuo e, palinkėjimų e, sėkmingų, laimingų naujųjų metų proga. Dabar dėl lyginamųjų indeksų klausimų. Mano pranešimas pasirodė gruodžio pradžioje, jūs turbūt turėjot laiko jį pasiskaityti ir man tikrai būtų labai įdomu išgirsti, ką turėsit pasakyti. Per Aš dabar naudodamasi progą pasakys, išsakysiu svarbiausius dalykus. Pirmiausia, proporcingumo klausimas. Norėčiau, kad mes pradėtume nuo proporcingumo ir e, kartu čia laikiausi makroprudencinės rizikos požiūrio. Nes e, iš tikrųjų stabilumas e, pas, grindžiamas pasitikėjimu, pasitikėjimu tuo, kad lyginamieji indeksai yra tikslus ir kartu, kad e, iš įvairių šaltinių teikiami duomenys. Dabar, kai reikalavimai numatomi administratoriams, tai reikėtų e, turėti galvoj ne vien tik tai grėsmę, kad bus manipuliavimą, bet kartu reikėtų įvertinti ir galimus kaštus administratoriams ir naudotojams, nes tie kaštai gali tiesiog savotiškai drausti ar neleisti pasinaudoti lyginamaisiais indeksais ir pakirsti visą finansinį stabilumą. Ir todėl reikia didesnio proporcingumo negu tas, kurį siūlo komisija. Mes turėtume dėmesį pirmiausia skirti tiems lyginamiesiems indeksams, e, kai jais manipuliuojant tikrai iškiltų grėsmė finansiniam stabilumui. Kalbama apie kritinius didelės svarbos lyginamosius indeksus ir čia reikėtų nustatyti griežtus reikalavimus. Dabar, o daugumai lyginamųjų indeksų, kurie nėra kritinės reikšmės, Mes turėtume e, tiesiog ne, nenustatyti daug e, saistomų reikalavimų, bet pasirūpinti geresniu vartotojų, naudotojų informavimu. Ir todėl e, mes siūlom, kad administratoriai svarbių lyginamųjų indeksų uh, teiktų atitikties ataskaitą ir tai labiau dėrėtų su bendraisiais principais. Be to, mes siūlom skirti kritinės reikšmės ir netiek svarbius lyginamosius indeksus. Ir vėlgi aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad būtų skiriamas dėmesys reglamentuotiems e, e, duomeni, duomenims e, ir makroprudenciniai rizikai. Toliau, taikymos rytis. Taip, aš kalbėjau apie proporcingumą, tačiau aš nenorėčiau, kad reglamento taikymos rytis e, būtų susiaurinta, neįtraukiant tam tikrų lyginamųjų indeksų, kuriais plačiai vartojasi, vartoja, e, naudojasi tam tikros įmonės. Todėl aš pasisakau už tai, kad reglamento taikymos rytis būtų kuo platesnė. Kritinės ir nekritinės reikšmės lyginamųjų indeksai. E, čia vėlgi reikėtų skirti tokius e, lyginamosius indeksus. Vadinasi, dabar e, labai, labai svarbu, tiesiog labai svarbi šiuo atveju kritinės reikšmės lyginamųjų indeksų apibrieštis. Taip, dabar nėra šiaip jau kritinės svarbos kaip po tokios apibriešties, ir dabar komisija pasiūlė tam tikrą kiekybinį slengsti, bet aš siūlau kartu ir kokybinį tam tikrą kriterijų, kuriais e, galėtų naudotis e, lyginamųjų indeksų administratoriai ir e, nustatant kartu tam tikrus privalomus reikalavimus, net jeigu vertė mažesnė negu 500 milijardų eurų. Ir tokiu būdu iš tikrųjų labai svarbu pasirūpinti lyginamųjų indeksų, indeksų valdymo E, stabilumu. Trečiųjų šalių režimas. Tai reikėtų stiprinti pirmiausia ES finansinio sektoriaus konkurencingumą, užtikrinti, kad lyginamųjų indeksų būtų pakankamai, kad jie būtų įvairūs, tarp jų būtų ir tokių indeksų, kurie ateitų iš trečiųjų šalių ir kartu reikėtų nustatyti vienodas sąlygas. Šiuo požiūriu komisijos pasiūlymas nepakankamas nes e, vėlgi yra tam tikrų lyginamųjų indeksų problemiškų. Tad aš papil, siūlau papildomų priemonių, e, kurios įgalins trečiųjų šalių administratoriams kryptis dėl į esmą, kad jie būtų užregistruoti o Euro, ir ES administratoriai ir toliau galės teikti lyginamosius indeksus ES teritorijoje, net jeigu jų ša, š, pačių šalyse kitoks režimas būtų. Kartu dėl vienodų sąlygų tai jos įtvirtinamos tiek ES, tiek ne ES lyginamųjų indeksų administratoriams. Tad, ponė pirmininkė, aš čia išdėščiau svarbiausius pranešimo punktus ir dabar tikiuosi gerų diskusijų su, jais, su jumis visais. Ir tikiuosi, kad e, tikrai spaudžiami laiko, kadangi spaudžia laikas, e, mes tikrai galėsim susitarti. Bet pirmiausia, man labai rūpi išgirsti šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų nuomonę. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Pradėkim nuo šešėlinių pranešėjų. Liudek Įdermajer, EPP, pirmas kalbėtojas. Dėkoju, padė pirmininkė. Neketinu kalbėti ilgai, Ne dėl to, kad tai būtų labai lengva, priešingai, tai labai komplikuota tema, dėl to detalės nesileisiu. Problema yra štai kokia. Pradinis komisijos siūlymas nėra geras. Ten daug spragų ir tuo pat metu viskas pakankamai gremėziška. Dėl to norėčiau e, išdėstyti, ką reikėtų daryti, bet atrodo kol kas ne apie tai reikia kalbėti. Kora pasirinko tam tikrą filosofiją, kurią pasitengia atspindėti pranešime ir tai yra iš tikrųjų labai puiku. E, sveikinu kolegę, kuri tokį sunkų pasirinkimą padarė ir puikiai su juo susidorojo. Siūlymas yra tikrai nelengvas e, ir iš tikrųjų pakeitimų daugybė, netaip lengva bus apibendrita filosofija kritiniai ir nekritiniai lyginamieji indeksai irgi yra pakankamai sudėtingas dalykas. E, duomenų e, prižiūrimos duomenų, e, prižiūrimi duomenų teikėjai ir neprižiūrimi duomenų teikėjai irgi vėlgi yra tam tikri dalykai, dėl kurių dar reikėtų papildomai pasitarti. Aš manau, kad turėtume stebėti situaciją ir manau, kad reikalavimai ne visais atvejais yra pakankamai griežti ir tikslus. Reikėtų pasižiūrėti, kas yra pasakyta reglamente ir kai, kas jau yra pasakyta įgyvendinimo akte. E, tai būtų elegantiškas būdas išsiaiškinti, ką daryti su esama situacija. Viena vertus, Europoje norima mažiau reguliavimo, kita vertus, E, nenorim atgrasyti europiečių nuo naudojimosi lyginamaisiais indeksais. Artimiausiamis savaitėmis e, bus diskutuojama prie šių klausimų ir aš manau, kad e, reikėtų taip pat kalbėti apie didesnį skaidrumą ir man dar šiek tiek ne viskas aišku dėl privalomų indėlių į lyginamuosius indeksus tų, kurie teikia tuos duomenis. Ir man atrodo, kad šis pranešimas bus galiausiai tas, kuriam balsuodami galėsime pritarti. Ir šiaip dokumentas yra tvirtas, tinkamas e, kaip pradinė išeitis, tad ačiū dar kartą, sveikinu korą atlikusią labai sunku darbą, dėkoju. Thank you. Now for the S&D group. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu Fernandės Alvarės, prašau. Yes. Uh, Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už, pranešėjui už pastarųjų mėnesių darbą. Mes buvome susitikę daug kartų, tai yra pranešėja ir šešėliniai pranešėjai ir per tos susitikimus bandėme rasti bendrą poziciją dėl komisijos pateikto reglamento. Apskritai, komisijos pasiūlyme yra geras pagrindas diskusijoms mūsų komitete. Turėtume daugiau padirbėti ties trim keturiais aspektais. Visų pirma, ties e, e tų kritinių, esminių lyginamųjų indeksų apibrieštimis, kadangi čia kalbama tik tai apie kiekybinius aspektus ir dėl to į, e, į tas rytį tuomet nebepatenka kai kurie e, labai svarbus indeksai. Komisijos dokumente taip pat yra mažai dėmesio skiriama proporcingumui. Kai kurie indeksai turi labai dėlės reikšmės rinkoms, kai kurie kiti jų mažiau svarbus tuo požiūriu. Ir yra taip pat e, pusiausvėra tarp Europos ir nacionalinių e, priežiūros institucijų, kaip bus užtikrinamas e, pripažinimo mechanizmas, kalbant apie trečiasias valstybės kad lyginamieji indeksai būtų pripažinti ir ten. Tad e, tiek būtų tų aspektų, ties kuriais reikėtų daugiau padirbėti. Turiu pasakyti, jog pranešėjo požiūris yra labai artimas mano pozicijai, todėl aš manau, kad turime pasisakyti už šį reglamentą. Pranešėjas E, įtraukė tų esminių ar kritinių indeksų apibrėžimą ir tuo jau yra priartėjama prie to, ko mums iš tikrųjų reikia ir e, tikrinančios institucijos galės dabar turėti daugiau veiksmų laisvės pasirinkdamos indeksus. Tuo pat metu yra sumažinamas teisinis nenuspėjamumas. Indekso kiekybinės, kiek, kiekybinė vertė leisdavo pernelyg didelę e, veiksmų laisvę. Dabar trečiosios valstybės ir pusiausvyrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir eresmos. Tai, tai yra išnagrinėta labai pragmatiškai pranešime ir manau, kad tai iš tikrųjų, tai kas pasakyta pranešime, padės pagerinti reglamentą. Truputį kritiškai žiūriu į pranešėjo e, pasiūlytas nuostatas dėl proporcingumo. Kaip sakiau, mums reikia daugiau proporcingumo palyginus su komisijos e, pasiūlymu. Kai kuriais atvejais proporcingumas yra pakankamai platus ir todėl reikėtų čia eliminuoti indeksus susijusius su investicijų fondu Taip pat reikėtų galbūt peržiūrėti e, žaliavų e, indeksus, prekių indeksus, nes čia taip pat reikėtų kai ką patikslinti toliau leidimai, etikos kodekso ratifikavimas ar ne ratifikavimas, e, būtinybė ar nebūtinybė kreiptis į teismus, e, kokios nuostatos turi būti taikomos tiems duomenims, kurie jau reglamentuojami kažkokiu kitų teisės aktų, bet e, kuomet yra einama toliau šitais klausimais, kaip, kaip būna tuomet. Aš pateiksiu pakeitimų dėl šitų aspektų ir jais sieksiu, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvėra tarp mano minėtų aspektų ir kad nekiltų kol kolizijos problemų ar indeksų manipuliavimo problemų. Apskritai, baigdamas galiu pasakyti, jog e, pranešėjo atliktas darbas yra puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui, dėkoju jam už tai. Manau, kad jau nemažai problemų yra išspręsta tų problemų, kurios buvo pirminėme komisijos pasiūlyme, dabar turime spręsti ypač proporcingumo aspektą. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar perduodu pirmininkavimą mūsų naujajam vicepirmininkui ponui Lums. Prašau. Keynes Wimborg first. Just, uh, just newly elected and, uh... Esu naujai išrinktas ir jau turiu užtikrinti posėdžio kontrolę. Prašau elgtis maloniai su manimu, aš padariau viską, kad būčiau malonus jums, kolegos. Prašom kolegė pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už įdėtą darbą rengiant šį pranešimą. Mums tai yra iš tikrųjų labai tvirtas pagrindas tolesniam darbui ir norėčiau paminėti keletą svarbių dalykų šiame pranešime. Aš jau sakiau apie tai, kad kritiniai ir nekritiniai lyginamieji indeksai yra labai svarbus klausimas. Ir siūlyme buvo numatytos tam tikros rizikos indekso e, lygmuo. Ir čia pirmiausia turėtume aptarti specifinius lyginamosius kriterijus. Ir tai yra šio klausimo politinis aspektas. Ir e, manyčiau, galiu teikti, jog man niekad nepatiko, jog man nepatinka e, tokių fiksuotų skaičių įtraukimas į pirminio lygio tekstą, ne, nepasižiūrėjus poveikio. Tuo tarpu, kad juk labai svarbu tinkamai parinkti tuos ribinius dydžius. Pritariu dėl antrosios dalies, dėl to, kas laikoma nacionalinių institucijų kompetencija dėl kai kurių kritinių dalykų, tačiau man nerima kelia tokių ribų nustatymas susijęs su indeksais, kai tie indeksai nelaikomi kritiniais. tačiau jie gali sukelti papildomos biurokratinės naštos. Tad turime pasižiūrėti, ką mums duos turybinių dydžių nustatymas. Mums, ko gero, reikėtų kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti parengti paneuropinį sąrašą, kur būtų tas kiekybinis slengsis ar riba nurodyta. Ta dokumentą galėtume naudoti kaip e, vieną iš elementų mūsų politinės diskusijos e, reikmėms. Ir man atrodo gerai, kad yra daromas skirtumas tarp įvairių tų lyginamųjų indeksų. Pranešėjai pavyko išsiaiškinti, kas yra tie duomenys, kuriuos teikia prižiūrimi tiekėjai ir neprižiūrimi tiekėjai. Bet manau, kad reikėtų ko gero žengti dar toliau. Ir ko gero numatyti galimybę apie tai reglamente gal nekalbėti, nes man atrodo, reguliuojamos finansinės institucijos kūrė tam tikrus finansinius produktus, jas priekiauja ir tuo turėtume pasitenkinti. Indeksai dėl neprižiūrime duomenų tiekėjų yra kažkas skirtingo. Ir kadangi čia mes kalbam apie du dokumentus, kur kalbam apie šio pobūdžio e, indeksus, kurie visai skirtingi, tai tuomet turėtume to nepamiršti ir tokiu požiūriu ir laikytis. Nėra to ekvivalento, kalbant apie neprižiūrimus e, duomenis, neprižiūrimų tiekėjų teikiamus duomenis. E, jeigu įtrauktume tuos pradinius duomenys į reglamentą, galėtume sudaryti iliuziją, kad manipuliuojama tais indeks, tekstais, tuo tarpu, kai būtų kuriami teisės aktai, kurie nebūtų tinkamai pritaikyti esamam kontekstui. Tad aš manyčiau, kad nereikėtų kalbėti apie neprižiūrimus, apie neprižiūrimų e, duomenų teikėjų teikiamus duomenis. Ir reikėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp kompetentingų struktūrų nes tai yra labai svarbu visoms įmonėms e, dirbančių šiose tie Europos Sąjungoje, taip pat svarbu vartotojams. Atsiūlyčiau šį aspektą išbraukti iš teisės akto. Ir visą tai tam, kad būtų galima užtikrinti tokį darbą, kuris labiau tiks esamam kontekstui. Dėl, dėl esma vaidmens Esu įsitikinęs, kad reguliavimas turi vykti, esu įsitikinusi, sako kalbėtojo, kad e, reguliavimas turi vykti ES lygmenių, tuo tarpu kaip priežiūra nacionalinių lygmenių. Ir kuo, leng, kuo, kuo geresnė bus ta priežiūra, tuo lengviau bus aptikti, kur taisyklių nesilaikoma, kur yra pažeidimai. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad Libor skandalas dar tebėra aktualus, tyrimas tebesitėse Tiesiog raginčiau prisiminti, kaip nuo 2013 teisės aktai dėl e, šitų e, lyginamų indeksų Junktinėje karalystėje buvo parengti, kad būtų galima geriau atsižvelgti susiklošiusią situaciją. Šiandien mes diskutuojame būtent apie tokio pabudžio teisės aktus, tad yra būtina turėti aiškės tvirtas taisyklės Europoje, mums jų reikia, reikia taisyklių, kur atsižvelgiama į geriausią praktiką, kuri jau egzistuoja pasaulyje ir Europoje. Pranešėjai bus reikalinga mūsų parama siekiant kompromisu. Tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai, o diskusija tęsis sparčiai ir netrukus pasieksime pozityvių rezultatų. Ačiū. Papadimulis. Ačiū dabar guė vardu ponas Papadopulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs tapusius biuro nariu. Ačiū kartu pranešėjui. O mūsų šešėlinė pranešėja ponia Mariza Matijas e, dėja šiandien negali dalyvauti posėdyje. Todėl kalbėsiu jos vardu. O šiaip mes glaudžiai, atidžiai stebim diskusijas ir suprantama, ketinam pateikti frakcijos pakeitimų ir kartu konkrečiai pasisakyti per kitą posėdį. Ačiū, e, ponia Mary Scott, Molly Scott pataiso kalbėtoja. Aš irgi norėčiau padėkoti Korai Filipo vardu, jis yra šešėlinis mūsų frakcijos pranešėjas. Ir vėlgi ačiū už tam tik, mes buvom parengę klausimus, Pradėsiu pirmiausia nuo pranešimo apriepties. Dabar žalieji pritarė bendram požiūriui, tai yra, kad čia numatomas lengvesnis režimas ne svarbiems lyginamiesiems indeksams. Tačiau mes per artimiausią laiką turėsim suvokti, ką reiškia, jeigu netaikysim penkto straipsnio, septinto straipsnio, aštunto dėl pažeidimų, devinto dėl elgesio, vienuolikto dėl kontrolės ir 17 dėl tam tikrų lyginamųjų indeksų nebegaliojimo. Čia vėl kalbama buvo apie kritinės svarbos ir nekritinės svarbos lyginamosius indeksus. Dabar dar dalyvausim diskusijose e, dėl, dėl diskusijų dėl būtent ką reiškia kritinės vertės. Mes pritarėm minčiai sistemiškai, sistemiškai svarbus e, lyginamieji indeksai. Ir pritarėm tam, kad greta kiekybinio atsirado ir siūlomas ir kokybinis kriterijus bet vis dėlto pakeitimus, kuriuos pateikė pranešė, reikėtų tikslinti. Pavyzdžiui, dėl kokybės kriterijų. Septintam pakeitime kalbama vėlgi apie tam tikrą kokybinį kriterijų, kai duomenys teikia ne, tam tik, ne, nebūtinai e, reprezentatyvus tam tikri e, šaltiniai. Toliau 25-29 pakeitimai, e, ten neminimas e, kritinės reikšmės lyginamųjų indeksų reprezentatyvumas. Toliau, kokybin, kiekybės kriterijus, 23 pakeitimas jam skirtas. Tad e, labai svarbu, kad tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai kriterijai, kad jų pakaktų tam, kad būtų galima kalbėti apie svarbius lyginamosius indeksus. Toliau, toliau kalbant apie apibrieštis. Tai atsargiai vertinam e, išplėsti finansinės priemonės apibriešti. Turėsim, pirmiausia, pasivu, turėsim pasigilinti, ar dabartinė apibrieštis pakankama, ar nėra kokių spragų. Na, o dabar buvo išbra, siūloma išbraukti inter, interbankų apibrieštis tam tikrų indeksų. Ir čia siūloma įteik, pas, papildomą apibriežti, įtvirtinti užsienio bankų tam tikrą riziką. Toliau, dėl esmos vaidmens, tai sveikina pranešėjai, kad jis sveikina pranešėjai, kad jis siūlo sustiprinti esmą vaidmenį, tačiau vis dėlto, kalbant apie nesvarbius lyginamosius indeksus, tai jie turėtų išlikti valstybių narių prerogatyva. Pre, pre ir e, kartu čia reikėtų įtraukti tarp, e, tarp bankų e, valiutos kursų indeksus ir kad vėlgi čia atitinkamas vaidmuo teiks, tektų valstybių narių kompetitingoms institucijoms. Tad reikėtų čia laikytis to tarpinio požiūrio ir reikėtų galbūt kalbėti, įtvirtinti tam tikrų kompetitingų e, institucijų e, kolegiją ir tada reikėtų keisti 24 pakeitimą. Toliau klausimas dėl tarpininkavimo, mes dar gilinamės į šį klausimą. Dabar dėl lyginamųjų indeksų tinkamumo. Tai anksčiau jau esam sakę, kad siūlysim naują e, straipsnį skirtą tinkamiems lyginamiesiems indeksams tiesiog neišeidami iš dabartinio reglamento apriepties. Patirtis rodo, kad Libor antai atveju tam tikrų kontraktų, e, kontraktų kainos buvo kvestionuojamos. Ir vėlgi kyla rizika, kad daug indeksų bus naudojama netinkamai ir kartu peržiūros e, nuostatoje siūlom kai ką pakeisti kad komisija turėtų vertinti nuo 15 metų pabaigos e, lyginamųjų indeksų e, tinkamumą. Dabar dėl skaidrumo, proporcingumo, tai vėlgi mes siūlom sustiprinti proporcingumą. Be to labai gerai, kad e, nustatomi saistomi apribojimai um, labai svarbiems lyginamiesiams indeksams ir siūlom pirmo priedo tekstą tiesiog įtraukti tiesiai į patį reglamento tekstą. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū, Moli, kad aš supainioju jūsų vardą. O dabar e, spontaniški pasisakymai, ponas Balts, dvi minutės. Dėkui, panė pirmininkė. Sveikinu e, jūsų išrinkimu į vicepirmininko postą. Norėčiau labai padėkoti Korai už atliktą darbą. Manau, kad šis pranešimo projektas puikiai skiria tos esminius, kritinius ir, ir, ir neesminius indeksus. Taip pat e, skiria ir atitinkamus e, įvairių rušių duomenis. Kora taip pat e, pateikė visiškai logiškų pasiūlymų dėl valdymo. Tačiau man kyla klausimas, e, kokia yra interesų konfliktų atsiradimo tikimybė, kuomet tekėjas e, yra susijęs su kai kuriamis naudojamas priemonėmis. Galbūt uh, turėtume numatyti tokias e, problemas ir galvoti apie tai, kuomet nuostatos taikomos trečiosiams pusėms, turime gal pagalvoti apie atitinkamus čia, e, apie atitinkamus kriterijus, kuriais remiantis e, Tarptautinis valiutos fondas ar Europos komisija galėtų numatyti ekvivalentiškumą ar laikinąją ekvivalentiškumą. sprendimai neturėtų būti priimami vien tik tai komisijos ar Tarptautinio valiutos fondo ar nacionalinių e, priežiūros institucijų. Bet apskritai aš manau, kad pasiūlymas yra, yra tikrai geras. Dėkuoju. Žodis. Pranešėjai dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir ponui Balts taip pat už jų pasisakymus. Džiaugiuosi, kad plačiai buvo pritarta mano išreikštam požiūriui. Ačiū už pareikštus komentarus. Dabar, aišku, nėra laiko detaliai apie tai diskutuoti. Tačiau artimiausiomis savaitėmis grįšime prie šių klausimų susijusių su proporcingumu ir kalbėsime apie visą eilę dalykų, interesų konfliktų ir panašiai. Ir manau, kad artimiausiomis savaitėmis galėsime prie to padirbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. O dabar grįžtame prie tvarkaraščio. 21 sausio yra pateikimo pakeitimams terminas, 23 svarstysime, kovo 5 balsuosime e, dėl to plenarinėme posėdėje. Kitas darbo tarkės klausimas yra Europos investicijų banko ataskaita. Žodis pranešėjui ponui Urtasun. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už pateiktus pakeitimus susilaukite beveik pusantro šimto pakeitimų apimančių įvairias sritis ir manau, kad e, tie pakeitimai yra iš įvairių frakcijų, įvairių krypčių. Ir e, konsensusas be abejo bus reikalingas. Norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir kad būtų galima labiau paremti mažas vidutinės įmonės. Trigubo A indeksas yra svarbus dalykas, dėl to mūsų požiūrį išsiskiria ir e, turime susitikti ir turi, turėjome susitarti dėl to, kaip naudoti tą 3A indeksą. E, kalbės ir mano kolegos, aš manau, šiandien, kalbė, šiandien kalbėsiu šio klausimu ne tik aš, bet ir kiti. Ir manau, kad turėtume čia paminėti kastor klausimą. Aš norėjau šį aspektą išlaikyti, nes tai yra dalykas susijęs su minėtų projektu. Europos parlamento vaidmuo yra vertinti, kaip atitinkamos priemonės yra įgyvendinamos ir kaip šie klausimai turėtų būti išspręsti. Šis klausimas nėra tiesiogiai susijęs su Europos investicijų banko veikla tiesiogiai. E, egzistuoja makroekonominė politika, kuri minima e, šiame dokumente. Diskusija taip pat yra susijusi ir su Junkerio investicijų planu. Ir manau, kad bus rastas bendras vardiklis šiais abiem klausimais. Šešėlinių pranešėjų susitikime mes turėtume labiau kalbėti apie Europos investicijų banką, apie jo vaidmenį, o paskui, aišku, diskusijų metu galima iškelti ir kitus aspektus. Kompromis kompromiso bandysiu siekti ir dėl energetikos politikos, kurią vykdo Europos investicijų bankas. Buvo pateikta keletas pakeitimų būtent dėl šio aspekto ir manau, kad turime dėti pastangas ir čia pasiekti konsensusą. Tačiau, kaip jau sakiau, pirmiausia, esu dėkingas pranešėjams šešėliniams už jų indėlį ir ačiū vis kitiems kolegoms. Ačiū kolegai Ortasun, sako pirmininkas. Grįžkime prie ankstesnio klausimo, tai lyginamųjų indeksų. 20 sausio yra teisinga data, 23 vasario aptarinėsime pakeitimus. Tokią pataisą norėjau pasakyti, sako pirmininkas. Dabar dėl, grįžtame prie Europos investicijų banko. Žodis ponui Balts. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponas Murs, mūsų šešėlinis pranešėjas, atsiprašo už tai, kad šiandien negalėjo atvykti į komiteto posėdį. Ir jis paprašė manęs jo vardu pakalbėti, e, sakyti nuomonę dėl pakeitimų pasiūlymų. Pirmiausia, dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Votasūnui už gerą bendradarbiavimą. Tikrai gerai mes dirbom kartu, rengdami e, pranešimą ir tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas ir toliau vyks. Na, o dabar nepaisant to, kad mūsų frakcija pateikė nemažai, labai daug pakeitimų, vis dėlto mūsų nuomonės labiau sutampa, negu kad išsiskiria. Kai kurie pakeitimai strateginės reikšmės yra EPP frakcijai ir pranešėjas sutiko su jais. Ir aš apie tai paminėsiu. Tai paminėsiu. Apskritai, mūsų pakeitimais norim uh, įtvirtinti geresnę pusiausvyrą pranešime, uh, kartu išryškinti banko vaidmenį mažųjų vidutinių įmonių uh, atžvilgių ir vėlgi kalbant apie investicijas, to trūko. Be to mes pabrėžiam kokią svar, kokias, kokį svarbų vaidmenį bankas e, vaidino po ypač ekonominės krizės Europos lygių. Antai bank, investicinio banko parama mažosiams vidutinėms įmonėms per pastaruosius metus jau padidėjo ir tą tendenciją reikėtų remti. Be to, pranešėjas siūlo naują skyrių, infrastruktūros skyrių Ir iš tikrųjų buvo tam tikrų e, sričių, kur e, kokybės trūko. Kitas dalykas - tai parama e, moksliniams tyrimams, inovacijų dėgymui, kurios, kurios jau prasidėjo 2013, bet ir šioj srity dar kai ką galima gerinti. Be to, labai svarbu, kad Europos investicinis e, bankas sustiprintų e, pajėgumus, kai kalbama apie rizikingas paskolas, e, kai kūriamos darbo vietos ir dažnai šiaip jau įmonė susiduria su sunkumais gaudamos paskolas. Toliau, kitas skyrius - energetika ir klimatas. Tai mūsų pakeitimai štai tokie mes vėlgi siejam energetikos klimato e, klausimus su CO2 išmetimais ir net, e, ne tiek klimato kaita. Ir todėl mes siūlom išbraukti keletą frazių, e, ypač ten, kur minimi tam tikri atvejai, tokie kaip tam tikri konkretūs projektai. Tiesiog juos reikia visus paminėti arba neminėti. Be to, mes kalbam apie finansavimą e, rytinės partnerystės e, valstybių, e, Ukrainos ir Grūsijos, Grūzijos finansavimą. Tos valstybės pasirinko Europos kelią ir todėl mes turėtume jas visai, jas visai remti. Dabar iš tikrųjų per ateinančius metus vėlgi bus kalbama apie strateginės reikšmės tam tikrų projektų invest, finansavimą. Tad tokios mūsų būtų pastabos ir tikiuosi, kad pranešėjau, kad per ateinančias dėrybų pakopas, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susitars dėl daugelio dalykų, kurie mums visiems rūpi. Labai ačiū. Pone Barie, žodis Jums. Aš taip pat norėčiau padėkoti Ernestui už pranešimą. Puikiai bendradarbiavome su juo, kaip ir kiti šešėniai pranešėjai. Aš apibendrinamas galbūt pabrėžiau kai kurios aspektus, kurie svarbus socialistų frakcijai. Mes norėtume, kad būtų patikslintas Europos investicijų banko vaidmuo ir kad būtų labiau užtikrinas skaidrumas vandant mažoms vidutinėms įmonėms. Taip pat e, projektų obligacijų aspektas taip pat e, turi būti panagrinėtas konkrečiau. Trečias dalykas, mes norėtume, kad būtų adekvatus konsultavimosi procesas su visomis susijusiomis pusėmis dėl projektų finansavimo e, sąlygų, tai e, taip pat įgalintų patobulinti e, projektus, be kita ko ir finansinių aspektų, struktūrinių fondų panaudojimas reityje. Tai Taip pat e, mes norime sumažinti e, savo e, energetinį anspaudą ir e, taip pat norėtume pakviesti Europos investicijų banką nebendradarbiauti su finansiniais tarpininkais, kurie yra įsisteigę e, mokesčių priebėgose. Kaip Monsortasun sakė, E, rizikos vertinimo srityje mes turėtume pasiekti, kad e, Europos investicijų e, bankas čia vadovautųsi kriterijais, kurie yra apibrėžiami skaidriai ir viešų struktūrų, o ne kažkokių privačių struktūrų. Mes taip pat pabrėžėme e, išorinės pagalbos už ES rydų svarbą. E, Europos investicijų bankas turėtų teikti pirmenybę tiems projektams, kurie atitinka ES interesus ir prioritetus. Bet apskritai mūsų požiūris yra teigiamas į pranešimą. Dėkuoju, Fonebair. Ponas Ocak, ACR. E Panie Przewodniczący, gratuluję objęcia. Dėkoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs išrinktą mūsų komiteto vice pirmininku. Džiaugiuosi, kad šis pranešimas atspindi tokį didžiulį entuzijazmą kolegų tarpe. 177 pakeitimus turėsime aptarti, kaip ne kaip. O dabar mano komentarai. E, džiaugiuosi jog patvirtinome pakeitimus susijusius su mažų rytinių įmonių finansavimu. To trūko pranešime. Manau, kad daugelis pakeitimų galėtų sulaukti mano paramos ir manau, kad jų dauguma praturtina pranešimo tekstą, tačiau kai kuriais atvejais mes tiesiog kartojame tuos dalykus, kurie jau buvo pasakyti. Tad e, iš tikrųjų pranešėjų teks sunki užduotis visą, ką pateiksime, supaprastinti. Manau, kad tekstas bus parengtas nuoseklus ir aiškus. Tikiuosi, kad to pasieksime. Galiu pritarti visiems pakeitimams, kurie, e, kurių tikslas yra geresnis finansavimas iniciatyvoms, e, kurių tikslas yra darbo vietų kūrimas, ekonominio augimo gaivinimas, struktūrinių problemų sprendimas. Man taip pat artimi pakeitimai yra e, dėl energetikos efektyvumo. Manau, kad turėtumėt numatyti energetikos e, e, indeksus tam tikrus projektams. Manau, kad pakeitimus, kurie kalba apie privataus ir viešo sektoriaus partnerystę, taip pat galime paremti. Taip pat svarbu turėti reikiamą procedūrą atrinkti finansuotinėms projektams suprantu, kad labai svarbu turėti tokią galimybę, tinkamai atrinkti projektus. Turime taip pat minėti specifinius projektus, kurie galėtų pasitarnauti kaip pavyzdys. Ir dėl to būtent remiu šio pabudžio pakeitimus. Esu atviras bet kokiems kompromiso pakeitimams Vienas 161-77 pakeitimai yra labai svarbus. Ten kalbama apie būtiną kontrolę, kuri numatyta sutartyse. Manau, kad turime rinktis dialogo kelią. Tikiuosi, kad kompromiso šiuo klausimu pasieksime. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Alde frakcijos vartų kalbės kolega Jacek, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie visų padėkos žodžių pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. Mano supratimu, pakeitimai yra gera bazė diskusijai. Džiaugiuosi, kad daug pakeitimų buvo pateikta e, dėl mažų ir vidutinių įmonių. Aš 90, 87 ir 86 pakeitimai yra būtent tokie. Čia kalbam apie mažas ir vidutinės įmonės. E, nes tai yra mūsų ekonomikos stuburas. Tad svarbu, kad pranešime jos būtų paminėtos. Manau, kad čia galima pasiekti kompromiso pritariu. EPP naują skyrių pasiūlyta dėl mokslo tyrimų vystimosi ir mažurutinių įmonių. 129, 133 ir 144 pakeitimai. Norėčiau pasakyti, kad jie yra susiję. 129, 142 pakeitimai, tikiuosi, galės būti įtraukti į kompromisus, nes ten yra pasakyta, kodėl aplinkosaugos tikslai yra tokie svarbus. Tai turėtų būti bendra, bendro užmojo tikslas visai Europos Sąjungai, ne tik Europos investicijų bankui. 133 pakeitimas, man atrodo, yra svarbiausias, nes jeigu nebebus remiamasi e, atsinaujinančios energijos šaltiniais, jeigu nebus siūlomi projektai šioje srityje, tai E, nepasieksime savo tikslų, tie projektai turėtų sulaukti paramos. Taip pat remiu pakeitimus, kurių tikslas yra didesnis - skaidrumas, atskaitomybė, ypač pakeitimai, kurie yra susiję su finansiniais tarpininkais. Dėkoju. Uh, group, GUE frakcijos vardu ponas Papadimulis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti Ernestui Atasūnui, mūsų pranešėjui, už darbą, kurį e, šis nuveikė. Iš ties pranešimas yra geras diskusijų pagrindas. Kadangi laiko nebedaug turim, tai gal e, aš nekalbėsiu apie e, tam tikrus pavienius pakeitimus, kalbėsiu apie esmę. Ekonominė ES padėtis tokia, kad e, tikrai Europos investicijų bankas turėtų vaidinti labai svarbų vaidmenį, nes kai kuriuose valstybėse narėse e, daug yra nedarbo ir, ir nedaug investicijų, tad būtent tokios valstybės narės galėtų kreiptis į investicijų banką ir e, tiesiog reikėtų jo veiklą orientuoti būtent į tokias valstybės narės, kurioms reikia daugiau investicijų. Kartu reikėtų įtvirtinti skaidrumą, e, būtent žinoti geriau, kur e, skiriamos lėšos, e, nes nepamirškim, yra nemažai privačių lobistų organizacijų, kurios tengiasi vienaip ar kitaip nukreipti fondo lėšas į, į, į joms rūpimas rytis. Tad iš tikrųjų reikia skaidrumo ir kartu reikėtų įtvirtinti pusiausvyrą tarp banko pajėgumų skolinti ir, ir kartu ir tinkamai lėšas panaudoti. Nes jeigu dabar būtų bankas skolintų daugiausia vien toms valstybėms, kurioms lengviausia būtų skolintis, o ne toms, kurioms šiaip jau paskolų reikia, tai vargu ar tokiu būdu mes pasiektume socialinę ir ekonominę sanglaudą. Antai yra tam tikrų pakeitimų ir mūsų pakeitimuose kalbama būtent apie tokius dalykus, jais atsižvelgiama jais laikomasi to tokio svarbiausio požiūrio. Pakeit, yra tam, bet kita vertus yra tam tikrų pakeitimų, kuriais susilpninamas pranešėjo pasirinktas požiūris. Tad mums reikės susitarti, tačiau mūsų gal, frakcijos galutinė pozicija vis dėlto priklausys nuo to, kokia galutinė pusiausvyra bus įtvirtinta tekste. Antai, jeigu bus pritariama tiems pakeitimams, kurie nukryps nuo bendro pasirinkto požiūrio, mes nebalsuosim už tokį pranešimą. EFDD frakcijos vardu ponas Zanė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui, nes jo darbo rezultatas yra puikus pagrindas e, tolesniam darbui. Taip pat norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams, buvo labai malonu ir e, dirbti su jais, ir darbas buvo konstruktyvus, ypač apibrėžiant e, investicijų banko vaidmenį. Aš manau, kad šis parlamentas ir ypač dabar šiuo istoriniu ES momentu turi sustiprinti Europos investicijų banko vaidmenį, užtikrinti, kad tas bankas iš tikrųjų taptų investicijų katalizatorium investicijų skatintojų, kad e, vėl pradėtų aukti ekonomika Europoje. Iki šiol e, ekonomika neaugo, man atrodo. Ir šis pranešimas kaip tik tai rodo tam tikrą posūkį, kurio reikia. Aš esu truputį nustebęs, kad labai daug pakeitimų yra pateikta, nors labai dėlė dalis tų pakeitimų iš tikrųjų yra gerai E, parengti ir, ir, ir jie būtini, aišku, tam, kad būtų tas e, teigiamas pokytis užtikrintas. Dažnai valstybės e, narės susiduria su ta problema, kad mažos ir vidutinės įmonės neturi prieigos prie investicijų banko finansavimo. Tuo tarpu didelės įmonių grupės lengviau tą gali padaryti, o mažoms įmonėms e, reikia e, tam tikro tarpininkavimo, kad joms tarpininkautų valstybinės e, struktūros ir visas tas procesas yra pakankamai biurokratiškas ir griozdiškas ir todėl turime sutelkti dėmesį į šį aspektą, kad prieiga finansavimo būtų lengvesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tai susijęs su ekonomikos augimu. Ir e, Paskutinis e, dalykas, noriu taip pat padėkoti pranešėjui. E, ir tai susijęs su e, investicijų banko mandatu investuoti už ES ribų. Investuojama kiekvienais metais ir pakankamai daug. Aš manau, kad tai yra gerai, tačiau šiuo istoriniu uh, metu galbūt reikėtų peržiūrėti šitos dalykus ir didesnį dėmesį sutelkti ir sutelkti finansinius išteklius. Žinome, kad jų niekuomet nebus gana, bet sutelkti juos ES vidaus poreikiams, visų pirma galvojant apie ES piliečius, o kamet mes e, padėsime savo piliečiams, tada galime žiūrėti už ES ribų ir pagalvoti apie kitų interesus ne europiečių. Toliau kitas aspektas, e, kurį pabrėžia pranešimas, yra investicijų programa ir visų pirma infrastruktūros e, projektų obligacijų iniciatyva tapo tam, tam tikrų uh, fiasko, ta iniciatyva nepasiteisino, pavyzdžiui, Kastor projektas ir tokio pobūdžio programos turi būti ir kiekybinė ir kokybinė požiūrių geriau išnagrinėtos e, investicijų banko ir poveikis jų taip pat, nes čia kalba sukasi apie šimtus milijonų eurų, todėl labai svarbu, kad tie pinigai būtų išleisti panaudoti tinkamai ne tik tai ekonominių požiūrių, bet ir tinkamai socialinių ar aplinkos auginių po, požiūrių. Ir paskutinis aspektas - netinkamas e, investicijų banko e, lėšų panaudojimas. Aš kapitalas žinau, nemažai dalykų apie tai. Žinome, kad dažnai šio banko lėšos yra investuojamos į didelių infrastruktūrų projektus, ar kitus projektus, kurie būna susiję su tam tikrų e, krimina, kriminalinių struktūrų ar, ar mafinių struktūrų e, veikla. Italijoje yra buvę tokių atvejų. Žinome, kad e, kai kurie iš tų projektų dalyvių buvo paskui turėjo atsakyti teismuose ir jiems buvo pritaikytas laisvės atimimo bausmės. Aišku, kad klysti yra žmoniška, tačiau, žmogiška, tačiau e, nereikia primiktinai turiu dalyti tų klaidų. Aš manau, kad e, tai, ko mes tikimės, yra šiame pranešime. Europos investicijų bankas turi labai rimtai pagalvoti apie savo e, statutą, savo užduotį, savo misiją. Jo pagrindinė misija yra remti investicijas, investuoti į tokias rytis, kurios generuoja ekonomikos augimą ir e, prisideda prie Europos projekto. Dėkuoju. Spontaniškiams pasisakymams pranešimų, kurių neturiu, tai reiškia, kad baigsim posėdį laiku. Tačiau apibendrinimui dar suteiksiu žodį kolegai Ortasun. Ponas Artasun, labai trumpai, ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, jums šešėlėms pranešėms už jų komentarus. Ačiū kolegoms už jų pasirengimą siekti konsensuso dėl pranešimo. Tai geriausias būdas dirbti. Ir noriu pasakyti, kad pasižymėjau visus paminėtus jų klausimus, iškeltus aspektus, atsižvelgsiu tai. Na ir pabandysiu iš karto po plenarnio posėdžio uh, Strasbūre pateikti kompromiso pasiūlymus, kad galėtume juos kuo greičiau aptarti. Pakeitimų yra labai daug. Ir pabandysiu vis dėlto parengti kuo greičiau tos kompromisinius siūlymus, kad galėtume kuo greičiau juos aptarti kartu su koordinatoriais. Ačiū. Pirmininkas. Tai štai. Ekon 27 sausio bus svarstomi šio komiteto plenarinėme posėdėje, dėl to balsuosime kovą 10 dieną nieko nepasakyta dėl kitų klausimų, tai reiškia, kad e, reikia pranešti kito posėdžio datą, tai bus pirmadienį, sausio 12 diena Strasbūrė. Ačiū visiems, gerų pietų. Ačiū.